Good afternoon, ladies and gentlemen, dear. Diena, kolegos. Sveiki susirinkę į šiandienos užsienio reikalų komiteto posėdį. Noriu pasisveikinti su visais ir iš karto pirmasis darbo tarkės punktas, darbo tarkės tvirtinimas. Norėčiau Jūs informuoti apie tai, kad balsavimas numatytas pagal aštuntąjį darbo tvarkės punktas, punktą dėl susitarimo dėl Junktinės karalystės ir Šiaurės Airijos karalystės išstojimo iš ES ir Euratomo atidedamas iki, į kitą komiteto posėdį, kurio data netrukus bus patvirtinta. Ir kaip dauguma Jūs žinote, taip yra dėl to, kad bendriuomenių rūmuse praėjusią savaitę įvykusiame balsavime nebuvo primtas sprendimas ir remiantis atitinkamų pirmininkų suėgo sprendimų vasario mėnesio. Jeigu niekas neturi jokių pastebėjimų, laikysime šiandienos posėdžio darbo tvarkę patvirtintą su mano pristatytais pakeitimais. Antras punktas, aš neturiu jokių pirmininko pranešimų. Trečias punktas, jei niekas nepaprieštaraus, mūsų posėdžių įvykusių lapkričio 23 ir vasario 4 protokolai bus laikyti patvirtintais. Ir periname prie ketvirtojo darbo atvarkės punkto. Noriu pasisveikinti su pone Fernanda. Marija Spinoza Garsės, 73-osios Junktinių tautų generalinės asamblėjos pirmininkė, malonu čia pasveikinti ir susitikti su jumis Europos parlamente. Kaip žinote, Junktinių tautų ir ES bendradarbiavimas yra ilgalaikis ir paremtas abiejų organizacijų puoselėjimomis tos, tomis pačiomis vertybėmis. Mūsų parlamentas ir šis komitetas nekarta yra pareiškęs, kad reikia tvirtesnės es jungtinių tautų partnerystės ir reikia suvienyti pastangas, e, siekiant bendrų prioritetų, ypač kai kovojame su iššūkiais daugia šališkumui kurie iškyla ypač šiandien. Europos parlamentas ir ES ir toliau aktyviai skatins ir rems daugia šališkumą ir uh, plėtos e, dabartinį bendradarbiavimą. Pone Spinosa Garsės, esame pasirengę išklausyti jūsų pasisakymo, jūsų komentaro kaip 73-osios e, Junktinių tautų generalinės asamblėjos pirmininkės. Žinote, kad galite tikrai tikėtis Europos parlamento paramos savo darbe. Ir malonu Jūs pasveikinti kaip E, įprastinį mūsų posėdžių dalyvį, e, ambasadorių e, Junktinėse tautose New York'e. Malonu Jūs čia matyti, Džiavo. Taigi, ponė pirmininkė, žodis Jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbėmi komiteto nariai, ponios ir ponai. Visų pirma, noriu padėkoti Jums, Davidai, už kvietimą man kreiptis į komitetą. E, Generalinė asamblėja dažnai vadinu labiausiai reprezentatyvę instituciją jungtinių tautų. Manau, kad tai yra žmonijos parlamentas. Todėl man nepaprastai malonu šiandien būti Europos parlamente ir dalyvauti užsienio reikalų komiteto posėdėje. Ne tik dėl e, to, kad e, santykiai su jungtinėmis tautomis, jų palaikymas pris, priskirtinas jūsų kompetencijai, bei dėl to, kad, bet dėl to, kad iškyla grėsmė saugumo įstatymo viršenybei, taip pat e, Europos e, aktyviam dalyva. Čia noriu akcentuoti ir svarbu Europos vaidmenį pasaulio reikalose. E, Turime atremti visus iškilančius iššūkius klim, - klimato kaitą, eks, ekstremizmą, besikeičianti valdžių, jėgų balansą pasaulyje. Galėčiau, šis sąrašas galėtų būti ilgas. Iš tikrųjų, iškyla daugybė iššūkių sparčiai besikeičiančiame pasaulyje. Geopolitinis peizažas keičiasi, senosios problemos lieka. Iškyla ir naujų iššūkių. Junktinės tautos ir Europos Sąjunga buvo sukurtos tam, kad pasiūlytų valstybėms geresnį šansą atremti šiuos iššūkius ir suteiktų daugiau galimybių piliečiams įgyvendinti savo siekius, dirbdamos ir bendradarbiaudamos kartu. Tais laikais, kuomet e, abejojame daugia šališkumo nauda, bet būtent dėl visų mūsų pasiekimų mes ir turime galimybę atremti dabartinius iššūkius ir uh, iššūkius ateityje. Nežiūrint šių, vis dėlto šių iššūkių, manau, kad ES ir toliau išlieka puikių pavyzdžių to, ką šalis geba pasiekti drauge. Junktinės tautos su visais savo trūkumais sugebėjo pakeisti padėtį pasaulyje į geresnę pusę, sukūrė priemonių skurdui mažinti, žmogaus teisų užtikrinimui ir e, priemonių padėti ir Salvadorui, ir Pietų Sudanui. E, ES deramai gali prisimti e, užtarnautą e, svarbu, suvaidino svarbu vaidmenį siekiančių tikslų. Taip pat čia norėčiau paminėti ir kovą su smurto e, priež, priežastimis, bet turime nepamiršti visų pasaulio piliečių, kurių gyvenimas yra geresnis dėl daugia šališkumo, dėl e, ES ir jos partnerių bendradarbiavimo, bet kadangi žmonės kenčiantis Sirijoje ir Jemene dar tikrai labai laukia pagalbos, mes suprantame, ko, e, ką dar turime nuveikti. Pastarųjų dešimtmečių pasiekimams iškilo pavojus. Daug, didesnėme skaičiuje yra šalių vyksta smurtiniai konfliktai nei praeitie, yra iššūkiai išpuolių prieš taikius gyventojus pirmą kartą per šį dešimtmetį. Beveik 70 milijonų žmonių buvo priversti pasitraukti iš savo gyvenimo vietų, bėgdami nuo karo, ginklų, bado, prievartavimų. Mėly kolegos ir draugai, e, šių iššūkių ats, pati šalis, viena šalis arba atskiras regionas negalės atremti. Dar niekada daugia šališkumo nauda nebuvo tokia akivaizdi kaip dabar. Ir aš tai nuolatos kartoju, e, dirbdama asamblėjos pirmininkės poste. Tačiau, kaip sakiau, daugia šališkumui iškyla ypač daug pavojų. E, valstybės užsidaro savyje, susikoncentruoja į nacionalinės problemas, nenori e, daltis į pasaulinius klausimus. Iškilo grėsmė tarptautiniai tvarkai. E, Kita vertus, žmonės praranda pasitikėjimą institucijų gebėjimais ir galiomis e, pasiūlyti geresnę ateitį. Todėl noriu pasiūlyti, kad 73-oje um, asamblėjos sesijoje daugia šališkumas būtų prioritetinė tvarkas varstomas klausimas. Kaip šios sesijos pirmininkė, aš esu daugia šališkumo sergėtoja ir globėja. Ir e, Tai akcentuoju, kreipdamasi iš 193 valstybių atstovus. Ir noriu pasakyti, kad aš jums pavydžiu dėl to, kad jūsų narėmis yra tik 28 valstybės. Bet, žinoma, aš juokauju, nes žinau, kad dirbti tikrai nėra lengva, ponė pirmininkė. Bet tokios yra daugia šališkos organizacijos. Jos nekelia grėsmės valstybių suverenumui, netgi priešingai jos ją sustiprina, suteikdamos daugiau galimybių valstybėms spręsti problemas, kurios yra joms aktualios, tuo pat metu pasidalinant naštą, skatinant atsakomybę už svarbiausius pasaulio iššūkius. Junktinės tautos ir ES turi dirbti drauge, kad taip ir būtų. Generalinė asamblėja ir Europos parlamentas turi būti lyderiais šiame procese. Būtent asamblėjoje atsispindi pasaulio valstybių nuomonė, nes čia visos valstybės turi po vieną vietą ir po makrof, mikrofoną. Ir jūsų atstovai taip pat gali ten išsakyti savo piliečių žinę. Jūs kaip svarbi įnašo mokėtoje galite akcentuoti, kad e, būtų, e, kad veiksmai pasauliniu mastu būtų gyvendinami daugiašališkumo pagrindu. Tačiau vienas dalykas yra kalbėti gražius žodžius. Kitas dalykas - konkretus rezultatai, kurių laukia žmonės. Būtent todėl tokia svarbi 2010-ųjų darbo atvarkė. Šiais pavojingais laikais ne, vienam, ne vienas pasaulio regionas nėra. Ne, nelieka nepaliestas, nestabilumas ir jo pasakmes juntamos visur. Uh, š, mūsų organizacijos galimybė visiems piliečiams siekti savo tikslų. Kaip žinote, nusivėl, nusivylimas nusistovėjusiamis sistemomis ir nutolimas nuo jų sukėlė ir, ir buvo pagrindas iš, išpolių prieš šią sistemą ir radikalių nuomonė atsiradimas. Todėl noriu akcentuoti svarbu, garbingą darbą šioje srityje. E, socialinį judumą, socialinę apsaugą. Tai e, visiems pasaulio žmonėms rūpintis dalykai. Jeigu norime užtikrinti tvaraus vystimo tikslus, juos įgyvendinti, turime sukurti 600 milijonų naujų darbo vietų, ypač jauniems žmonėms. Tikiuosi, kad jūsų šalis dalyvaus aukšto rango uh, atstovų susitikime, kurį rengiu šią temę, kuris numatytas e, balandžio 10-ąją New York'e. Noriu pasveikinti ES dėl savo jos įsipareigojimo prisidėti prie tvarios plėtros tikslų teikimo, taip pat dėl oficialiosios visomosios pagalbos teikimo, taip pat skur, siekios mažinti skurdą. Džiaugiuosi, kad e, paskelbti e, su tvaria plėtra susiję dokumentai. Tokios iniciatyvos yra labai naudingos ir svarbios, skleidžiant pažangios praktikos pavyzdžius. Mėly kolegos, jūs puikiai žinote, kad vienas rytis, kurioje žmonės nori veiksmų, tai pabėgėliai ir migrantai. Praėjusi gruodį patvirtintos, primtos dvi sutartys dėl pabėgėlių ir dėl teisėtos migracijos. Tai kelias priekin Kai pradėjau dirbti šiame poste, vienas iš mano prioritetų pasi buvo pasiekti, kad Generalinė asamblėja balsuotų už šių dviejų sutarčių prieimimą dėl pabėgėlių ir dėl teisėtos migracijos. Ir mm, asamblėjos narėms pavyko susivienyti ir valstybės pasiekė bendros nuomonės. Žinoma, yra skirtingų nuomonių dėl šių sutarčių ir ne tik čia Europoje. Aš suprantu, kodėl, kai dirbau Ekvadoro užsienio reikalų ministre, sprendžiau Kolumbijos pabėgėlių situaciją ir žinau, kaip sudėtinga yra spręsti tokius regioninius ir nacionalinius iššūkius. Tačiau daugia šališkumas reiškia diskusijas net ir tais atvejais, kai girdisi e, nepritarimo balsų. Būtent todėl inicijuoju, e, inicijavau pasaulinės diskusijas šią temą praėjusią savaitę New York'e susitikau su Bangladešo ir Indijos atstovais, e, kur peržiūrėjome 2022 numatėme 22 metais peržiūrėti šias sutartis. Turime labai įtaigiai pristatyti daugia šališkumą, pripažįstant būtinybę e, kai ką reformuoti turime siekti, kad mūsų organizacijos dirbtų veiksmingiau, našiau ir lab, giliau atsiskaitytų žmonėms. Džiaugiuosi tuo, kad ES vienu iš savo prioritetų laiko jungtinių tautų sistemos reformos rėmimą. Tikiuosi, kad ir mes kreipiamės į Jūs, Europos parlamentarus, ir raginame Jūs labiau įsitraukti į gener Generalinės asamblėjos pertvarką kad e, būtų taip pat pertvarkyta ir saugumo taryba ir kad tokiu būdu e, visuomenės e, jaunimo atstovai galėtų labiau įsitraukti mūsų darbą. Mes turime modernizuoti savo darbo metodus. Tai vienintelis būdas priartinti jungtinės tautas prie žmonių. Taip pat e, užsitikrinti politinę valią, kuri reikalinga, kad atremtume svarbiausius iššūkius ir pasiektume, kad jungtinių tautų organizacija būtų svarbi visiems. Jaunimas yra tvarios plėtros tikslų inovatoriai. Jie eina į gatves, spręsdami, pavyzdžiui, klimato kaitos problemą. E, jų balsas turi būti girdimas New York'e, Briuselėje ir kitose pasaulio sostinėse. Aš esu tik ketvirta moteris iš 703 Junktinių tautų asamblėjos e, istorijos metų šiame poteste ir pirma moteris iš Latino Amerikos ir Karibų regiono. Ir tikriausiai jūsų nenustebinsiu, kai pasakysiu, kad lyčių lygybės klausimai man ypač e, svarbus. Tikiuosi, kad ES narės, kalbėdamos atstovės, narių atstovės kalb, atstovai kalbėdami kitą savaitę moterų teisų komisijos posėdėje pri, parems šį klausimą. Tikiuosi, kad visų valstybių atstovai dalyvaus mano rengiamame renginyje skirtame moterims valdžioje, kuris bus surinktas kitų metų balandžio 12-ąją. Džiaugiuosi, kad Kroatijos, Estijos ir Lietuvos prezidentės dalyvaus šiame renginyje draugė su e, vyriausiaja įgaliotinė Federika Mogherini. Mėly draugai, jungtinės tautos ir Europos Sąjunga e, siekia tų pačių tikslų žmogaus teisų, užtikrinėme socialinėje raidoje Ir mes darome viską, kad integruotume e, saugumo tarybos rezoliucijas į teisės aktus ir kad sparčiau ir našiau būtų gyvendinami tarptautiniai susitarimai. Jūs taip pat galite parodyti pavyzdį kitiems. Pavyzdžiui, jūs uždraudėte naudoti vienkartinius plastikinius maišelius. Tai geras dalykas, tai tikrai paskatino pasaulinę kompaniją, kovos su tarša kampaniją praėjusiais metais. Noriu pakalbėti apie naujų, naujoms valstybėms e, tenkančios užduoties klimato kaitos ryties svarbą. Turime e, išplėsti pastangas, finansuoti veiksmus skirtus kovai su klimato kaita, užtikrinti technologijų sklaidą, kad e, visame pasaulyje labiausiai pažeidžiančios bendruomenės, mažos salos, besivystančios valstybės e, pasinaudotų visomis galimybėmis. Aš tikiuosi išgirsti svarbu, įtakingą Europos balsą e, renginyje skirtame klimato kaitai, kurį rengiu e, New York'e kovo pabaigoje. Žinoma, mūsų organizacijos sprendžia tuos pačius iššūkius, tarp jų siekis užtikrinti, kad mūsų institucijos būtų skaidresnės ir atskaitingesnės. Kaip asamblėjos pirmininkė noriu jungtinės tautas priartinti prie žmonių. Jūs, kaip Europos parlamento nariai, taip pat siekiate Europos Sąjungą priartinti prie žmonių, kuriuos atstovaujate. Galime paremti vieni kitus, akcentuodami daugiašališkumo svarbą. Ir ne bet kokio daugiašališkumo, bet atsakingo, našaus, daugiašališkumo, kuris siūlo kažką daugiau, kuris padeda spręsti daugybę pasaulio iškilusių krizių, kuris užtikrina, kad mūsų veiksmuose svarbiausias dalykas tai yra žmonės. Tikiuosi aptarti su jumis visus šiuos klausimus detaliai ir toliau uh, dalyvauti mūsų dialogė. Ačiū uždėmesi. Dėkoju, gerbiam pirmininkė, už jūsų malonius žodžius ir už jūsų įdomią įžangą. Jūs uh, lyginote Junktinių tautų generalinę asamblėją su Europos parlamentu. Mes, e, kaip jūs žinote, esame taip pat e, demokratiškai renkama institucija. Gegužės pabaigoje vyks e, nauji rinkimai. Tai yra turbūt po rinkimų Indijoje patys pačios plačiausios apimties e, rinkimai. Vieną dieną e, ar tris dienas tiek žmonių niekur kitur nebalsuoja, beveik niekur kitur. E, dėkui. Dar kartą Jums už pasisakymą turime maždaug 25 minutės pasikalbėti. Ponas Pereida, ponas Panzeris, ponas Šolts ir ponia Lochbiller nori pasakyti, ar dar ką nors pamiršau, ne? Uh, Tuomet steiksiu žodį tiems keturiems kolegoms ir paskui galėsime apibendrinti diskusiją. Pirmiausiai, Kristian greitai jis atstovauja Liaudės partijos frakcijai ir sėdi salės viduryje. Labai ačiū, gerbiamas pirmininkė. Gerbiama e, Pirmininkė, kad atvykote pas mus šiandieną. Labai malonu su jumis visuomet yra pas pasikalbėti, tiksliau pasikalbėti diploma, su diplomatais, kurie dirba jungtinėse tautose. Norėčiau, kad jūs galbūt giliau šiek tiek pakalbėtumėte apie e, daugia šališkumo krizę. E, Ir kokios yra priežastys, kaip jums atrodo, nes jūs apgailestaujate, kad yra krizė daugia šališkumo. Generalinė asamblėje yra žmonijos parlamentas, taip yra uh, apibūdinama uh, ši struktūra, bet noriu pasakyti, kad uh, jeigu kalbėsime apie Europos parlamentą, jisai yra demokratiškai rengiamas, e, jeigu važiuosime jungtinės tautas, galbūt e, dažniau gali tai būti labiau susijęti su diplomatijos dalykais, ne demokratiniais rinkimais, bet tai yra kitų diskusijų jau klausimas. Ir e, noriu taip pat paklausti jūsų apie institucijas, jungtinių tautų pirmiausiai, požiūrį, pavyzdžiui, parama Kubos režimui, Kuboje nesilaikoma žmogus teisų, žmonės yra metami į kalėjimus. Ir uh, matome, kad parama Kubos diktatūrai yra nemaža ir kaip jums atrodo, ar generalinės asamblėjos pozicija tokia yra teisinga ir jungtinių tautų apskritai. Dėkuoju, ačiū Kristijanai, toliau kolega Pandzėri. Kalbėsiu itališkai. Ar mokate itališkai? Sveiki. Man labai malonu, kad jūs lankotės pas mus šiandieną. Man ypač malonu buvo išgirsti, kad jūs labai akcentavote šiandieną e, daugia šališkumą, daugia poliriškumą. Jūs taip pat kalbėjote apie didžiausias problemas, apie, sakėte, kad mes dabar dirbame kitaip atsiranda ir vienašališkumo vis dažniau, daugiau JAV elgesyje, pavyzdžiui, ir jūs labai teisingai pasisakote už daugia šališkumą. Daugia šalės sistemos silpninimas yra labai neigiamas dalykas, neigiama tendencija, nes tik tai daugia šališkumo pagalba mes galime įtvirtinti teisės įvairias gintijas. jas Ir jūs taip pat sakėte, kad mes turime ginti veiksmingą daugia šališkumą, tokį, kuris deramai funkcionuotų. Turime siekti vengti garsiausiai kalbančių politikos, nes tai tik tai gali nuvesti mus link konfliktų. Sprendimų jungtinėse tautose prieimimo reformą, jūs tai minėjote taip pat. Jeigu daugia šalė organizacija nelengvai randa sprendimus, tai tikriausiai reikia išties gilintis į tai, kaip priimami sprendimai. 2018-2019 metai jungtinių tautų yra pavadinti Mandelos taikos metais. E, taika yra esminės svarbos klausimas. Jungtinės tautos, mano nuomonė, turi pademonstruoti, kad e, nori aktyviai e, dirbti taikos įtvirtinimo srityje. Dėkoju. Dėkoju kolega Panzerį, dabar Barbara Lochbiller. Dėkoju pirmininkė. Dėkui. E, Pone Svinoza Garses, e, dėkuoju Jums ir už tokią energingą lyderystę kaip moters. Labai ją vertiname. Praeitą savaitę buvo surinktos aukšto lygio diskusijos dėl pasaulinio sustarimo ir valstybių narių atstovai turi daug dirbti toliau gyvendinant abu globaliuosius sustarimus e, prieš pirmąją peržiūrą dešimtaisiais metais. Dabar daugia šališkumas. Ar jūs e, galite pasakyti, kad siekiant stiprinti daugelį šališkumą, vis tik tai atsiranda vis daugiau alijansų, pavyzdžiui, siekiant sumažinti atskirti atotrukį tarp pietų, šiaurės ir tokiu būdu stiprinti daugia šariškumą galbūt galima. Dar vienas dalykas - biudžetas. Jūs nedaug kalbėjote apie jį, galbūt šiek tiek plačiau pakalbėtumėte apie jungtinių tautų e, biudžetą. Man regis, šis klausimas bus svarstomas šiais metais taip pat. Dėkoju. Ačiū. Toliau pasakys Helmutas Šolts. Prašau. Dėkui, pirmininkė. Dėkui pirmininkė, kad atvykote pas mus, kad e, pakalbėjote apie tai, kaip būtų galima stiprinti daugia šalį tarptautinę sistemą. Aš sėdžiu kairėje ir Jūs esate aktyvi moteris, jūs esate autorė tam tikrų uh, pasiūlymų dėl pirmiausiai darnaus vystimosi. Ir norėčiau uh, pasakyti, kad E, reikia mums žengsti e, paskutinius žingsnius, kad e, mes įgyvendintume iki 30 metų 17 darnaus vystimosi tikslų. Mes kalbame apie skurdo įveikimą, taikos įtvirtinimą, aplinkos apsaugos aspektų stiprinimą, švaraus vandens galimybę, galimybės užtikrinimą milijardams žmonių. Kaip jūs įsivaizduojate, kokios e, būtų galimybės Generalinėje asamblėjoje, jungtinių tautų sistemoje, e, užtikrinti, kad valstybės narės iš tikrųjų pasiektų tų tikslų, rezultatų? Dar vienas dalykas - Europa dabar išgyvena gana sudėtingą laikotarpį. E, žinome, kad e, NF e, brandolinio ginklo neplatimo sutarties um, sprendimai dėl jos ir ES gali atsidurti uh, tarsi kryžminės ugnies centre tarp JAV ir Rusijos. Niekas nekalba garsiai apie tai, bet brandolinis nusiginklavimas yra labai svarbus dalykas, kuris galbūt jaunai kartai uh, užtikrintų aiškumą dėl ateities. Praeitą savaitę The Washington Post išspausino straipsnį apie slaptą mokslininkų darbą e, paukščių gripo srityje. Kalbam apie tai, kad tai gali būti priskirta bakteriologiniam, e, biologiniam ginklui. Ir vėl turime galvoti apie Europą, kalbėti apie Europą, nes JAV ir Niderlandų mokslininkai to užsima. Ir ar jūs manote, kad jungtinės tautos, jungtinių tautų sistema, pirmiausia, generalinė asamblė yra pasirengusi atremti problemas susijęs, pavyzdžiui, su naujomis ginklavimuose varžybomis ir panašiai? Dėkoju kolegos, daugiau niekas nenori pasisakyti, ponė pirmininkė, dabar norėčiau steigti žodį jums atsakyti, prašau, į klausimus. Aš noriu pasakyti pirmiausia, kad esu visiems dėkinga už labai įdomius, labai aktualius klausimus. Mano nuomonė bendrasis vardiklis yra klausimai apie daugia šališkumą, apie tai, kaip jį galima sustiprinti. Kodėl mes kartuojame, kad daugia šališkumui yra iškilusi grėsmė. Tiesa yra tai, kad matome tam tikrą paradoksą. Gyvename pasaulyje, kuris yra vis labiau tarpusavyje susijęs ir problemos, kurios iškyla mums, yra platesnės nei nacionalinės problemos, pavyzdžiui, pabėgėlių krizė, migracijos krizė, klimato kaita, ginklavimosi varžybos ir brandolinės grėsmės. Terorizmas dar viena tokia plati problema ar iššūkius. Ir e, nuo jų kenčia ne kokios nors atskiros šalis, bet e, visa žmonija, netgi pavojus dėl mūsų išlikimo egzistuoja. Dėl to mums reikia daugiau, daugiau šališkumo, tvirtesnio bendradarbiavimo, reikia e, plačiau veikti kartu ir reikia suvokti, mūsų, kokios mūsų bendros prievolės. Uh, E, tokiu būdu turime kalbėti apie daugiašalę sistemą ir e, tvarką pagrįstą taisyklėmis. Dėl to mes visi turime pasisakyti už tai, kad matytume e, daugiau daugiašališkumo pavyzdžių geresnių. Jis tarnauja tam tikram tikslui, būtent spręsti šios dienos problemas, kodėl žmonės nebetiki daugiašalėmis institucijomis nebepasitikė jomis. Mes nepakankamai gerai komunikuo, komunikuojame visi, kolektyviai turėtume užtikrinti geresnį darbą, taip pat reikia stiprinti pasitikėjimą. Tam reikia e, dirbti veiksmingiau ir užtikrinti rezultatus. Man atrodo, kad vienas iš stipriausių mūsų ginklų yra pademonstruoti, kad mes galime gyvendinti darnaus vystimos tikslus. Tai yra daugia šalės sistemos e, veiksmingumo įrodymas. Mes turime pakeisti žmonių gyvenimus. Manau, kad jungtinės tautos tą supranta, dėl to mes dabar turime įgyvendinti gilias struktūrinės reformas. Mes e, reformuojame tris pagrindinius aspektus mūsų veiklos. Pirmiausia, vystomai mes siekiame pagerinti visą vystimosi e, architektūrą, taikos ir saugumo ramstis. Mes jį taip pat keičiame, reformuojame, reikia daugiau subsidiarumo principo, reikia kalbėti apie taip pat valdymo reformų procesą. Labai gilių reformų. Mes jau pradėjome e, nuo šių metų sausio pirmos dirbti. Norėčiau paraginti jūs atidžiai sekti ir žiūrėti, kaip mes, kaip organizacija, sugebėsime įvykdyti šį proces, reformų procesą. Mes kaip prevencinė organizacija, konfliktų prevencijos organizacija, manau, kad jau labai daug esame padarę. Mes siekėme palaikyti taiką, išlaikyti ją ir tai yra susiję su prevenciniais veiksmais. Buvo klausima, apie taikos dešimtmetį ar panašus klausimas buvo pateiktas. Ir mūsų iš tikrųjų akcentas taikos palaikymui yra labai svarbus. Ir tai tampriai susijęs su uh, darnių vystimas tikslų ir darbo tvarkės 2030 gyvendinimu. Naujas, jeigu įsidėstymas, geopolitikos nauji elementai, e, šiaurės pietų alijansas. Uh, Galbūt aš pernelyg dažnai kartojuosi, bet noriu pasakyti, kad kai kalbam apie tai, kaip, kad svarbu kovoti su skurdu, panaikinti neligybę, kai žiūrime į klimato kaitos veiksmus, tai yra bendri mums visiems klausimai tiek šiaurėje, tiek pietuose. Aš nemanau, kad klimato kaita aktuali tik pietinėms valstybėms, tai svarbu visiems kova su neligybė, su struktūrinėmis e, skurdo ir atskirties priežastimis. Manau, kad mūsų visų siekiai yra bendri. Neturėtume kalbėti apie šiaurę ar pietus. Mes turime galvoti apie tai, kaip žmonijai užtikrinti geresnį gyvenimą ir kaip mūsų, padaryti mūsų planetą geresnę gyventi žmonėms. Būtent už tai pasisako jungtinės tautos Mes esame žmonių sukurta organizacija ir mūsų laukia didžiuliai sudėtingi uždaviniai. Jie priklauso, jų sėkmė, sprendimo priklauso nuo valstybių narių politinės valios. Suvokimas, koks yra aiškus skirtumas e, tarp išrinktų atstovų ir tarp organizacijos, kuris skiria atstovus iš vyriausybių, kurios dažnai aišku, dažnai e, tie atstovai yra demokratiškai išrinkti taip pat. Ir šiuo požiūriu mes esame e, namai, kuriuose yra 123 narės, valstybės narės. Ir mes turime užtikrinti sutarimą. Buvo paminėtas e, pasaulinis sutarimas dėl migracijos, dėl pabėgėlių. Uh, Mes visi turime dabar siekti gyventinti tuos dokumentus, jau pradėjome tą daryti ir manau, kad tikrai mūsų darbo tvarkė yra labai įtempta, bet esu nusteikusi optimistiškai. Mes manau, sugebėsime viską pasiekti ir, pasiekti ir tokiu būdu milijonai e, žmonių galės gyventi geriau tie, kurie dėl tam tikrų priežasčių buvo išstumti iš savo kilmės šalies brandolinės grėsmės klausimas, naujos e, ginkluotės varžybos e, ir kiti klausimai. Vienas iš e, didžiulių iššūkių, kalbant apie grėsmės daugia šališkumui, yra susijęs su būtinybė įtvirtinti tarptautinę sistemą pagrįstą taisyklėmis. Mes turime laikyti savo įsipareigojimų, turime įgyventinti mūsų pačių pasirašytas priemonės, dokumentus ir man labai malonu buvo pastebėti, kokia yra pozityvi pozicija ES valstybių narių šiuo požiūriu. Man regis, kad atsakiau į visus klausimus, bet Ne. Ačiū, poniai pirmininkiai. Ar būtų kolegų, kurie dar norėtų pasiteirauti? Jeigu ne, tai labai ačiū, kad atvykote į mūsų užsienio reikalų komiteto posėdį. Viliuosi, kad Bruselėje jūsų dar laukia įdomus laikas. Rytoj grįžtate. Rytoj išskrendu į Helsingį į globalų jaunimo reikalų forumą. Taigi ačiū Jums, sako pirmininkas, sėkmės bei malonios dienos. Ačiū, kad atvykote. So, colleagues. Kolegos, pagal grafiką dirbama ir penktasis darbo tvarkės punktas - informacija apie rinkimų stebėjimo misiją Moldovoje. Ji vyko vasario 24-ąją. Manau, kad e, prisimenate, kad paskutiniojoje iki šios dienos Moldovai skirtoje rezoliucijoje, e, ji buvo patvirtinta lapkritį praėjusiu metu, mes pabrėžėme, kad bet kokia makrofinansinė pagalba turės būti ir galės būti teikiama tik po parlamento rinkimų ir su sąlyga, kad jie atitiks tarptautinius standartus bei juos kaip tokius įvertins specialiosios tarptautinės institucijos, o iki to laiko visa biudžetinė e, paramos pagalba bus išaldyta tol, kol demokratiniai standartai šalia neįsigalės. Baigiu cituoti, atitinkamai e, šie rinkimai buvo labai svarbus ES Moldovos santykių ateičiai. Parlamentas pasiuntė penkių narių uh, stebėtojų grupę, atstovauja jūs, jie atstovavo keturias frakcijas, pirmininkavo Rebeka Harms, ji dirbo kaip įprasta pagal BPO ir ODIHR misijos rėmose bei dirbo laikydamasi griežtosios BPO metodologijos. O dabar suteiksiu žodį misijos vadoviai Rebekai Harms, paprašysiu uh, įvar, įvertinti misijos rezultatus, bei kolegos noriu e, priminti, kad lygiai po pusvaldžio prie mūsų prisijungs e, Armenijos premjeras, todėl tik pusvalandis mūsų diskusijoms. Rebeka, prašau. Ačiū, labai ačiū kolegoms, ačiū dek darbuotojams už tikrai puikų pagalbą, konstruktyvi misija, gera darbo atmosfera nors politinė situacija ir aplinkybės Moldovoje yra labai sudėtingos. Labai ačiū kolegoms iš frakcijų už pagalbą sprendžiant antrosios EP delegacijos problemą. Jie buvo užregistruota vyriausioje šalies rinkimų komisijoje O po intensyvių diskusijų mūsų Moldovoje ir parlamento vadovybės pavyko kartu su ambasadoriaus Kišiniove pagalba ir su jūsų indėliu užtikrinti, kad tos antrosios delegacijos iš EP Moldovoje nebūtų. Būtent Tai ir nulėmė tokį sėkmingą bendradarbiavimą tarp Briuselio ir e, Kišiniovo. Ačiū Kristinai. Taigi Moldovoje e, mes susitikome su suinteresuotų pusių atstovais, partijų atstovais, žiniasklaida ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Taip pat e, rėmėmės ilgalaikės stebėsenos misijos išvadomis, nesigilinantis smulkmenas, buvo identifikuota daug problemų tos ilgalaikės stebėjimo misijos, nedraugiška žiniasklaidos aplinka, partijų finansavimo klausimai bei labai griežtai baksnuotai pir, pirštų į piknaudžiavimą administraciniais ištekliais. Kalbant apie rinkimus Moldovoje, tiek EP delegacija, tiek mūsų partneriai rinkimus vasario 24-ąją įvertino kaip vykusius tinkamai konkurencingoje aplinkoje. Mums susidarė įspūdis, kad dauguma rinkimų aspektų buvo organizuojama gerai ir sėkmingai. Rinkimo apylinkėse dirbo daugiausia moteris, bei kvota moterų 40 procentų jos buvo paisoma e, rinkimų sąrašuose, tačiau moteris dažniausiai sąraše gaudavo pakankamai žemas vietas. Taip pat reikia suvokti, kad šie rinkimai buvo laikomi testu, ar bus galima suteikti Moldovai mūsų makrofinansinę pagalbą, bei galvojant apie ateitį, ar asociacijos susitarimas galės tinkamai funkcionuoti. Nepaisant to, mes identifikavome ir mus informavo apie tikrai daug neigiamų dalykų. Mes beje tą pasakėme Kišineve kitą dieną po rinkimų rinkėjų aktyvumas buvo mažesnis nei pusė regi, registruotų vartotojų, tai yra daug mažiau nei ankstesniuose 14 metų parlamento rinkimuose ir daug žemesnis nei 16 metų prezidento rinkimų antrajame ture. Visa tai greičiausiai liudyja mažėjantį visuomenės pasitikėjimą valstybės institucijomis. Jos uh, gali pasigirti kabutėse daug neigiamų pasiekimų. E, po 14 metų daug tokių neigiamų įvykių fiksuota. Aš čia norėčiau pacituoti 14 metų didžiulį bankų sukčiavimo skandalą. Jis tebe tyriamas, lėtas tyrimas ir lėtas e, bylų svarstymas teismuose, kitose korupcinėse bylose. E, sąlygoje, kad Ivanšor vienas iš pagrindinių kaltinamųjų dalyvavo rinkimuose, partijos pavadinimas yra Shore Party, jo pavardė pavadinta partija ir jis e, sėkmingai pakankamai pasirodė. Taip pat e, Kišiniovo mero rinkimai praėjusiu metu buvo paskelbti negaliojančiais, tai dar viena neigiamam patirtis, su kuria susidūrė Moldovos rinkėjai o kur dar labai glaudus ryšys tarp oligarchų ir politikų bei e, tam tikri nelabai aiškus santykiai parlamento frakcijose. Atitinkamai sąlygos 19 metų rinkimams buvo patvirtintas 18 metų viduryje, neįtraukiant plačios visuomenės, beje, tą labai sukritikavo tiek Venecijos komisija, tiek BPO. Mes prisijungėme kaip parlamentas prie tos kritikos savo rezoliucijoje paskelbtoje 18 metais, greičiausiai ją pamenate. Moldovos vienų parlamentų rūmai yra, jį dabar sudaro 50 narių per proporcinę sistemą sąrašus, bei 51 narys išrinktas e, apygardose vienmandatėse apygardose. Mes žinome, kad tarnautojai, valstybės tarnautojai buvo spaudžiami balsuoti, buvo piknaudžiaujama viešaisiais ištekliais, rinkiminiai agitacijai, žiniasklaidoje nebuvo pateikiama pilna informacija, beje, pati balsavimo procedūra tapo sudėtingesnė. Mes konstatuojame, kad taip buvo padaryta tyčia, keturi biuleteniai turėjo būti mesti į tą pačią balsą dėžę per e, nac... balsuojama pagal sąrašą vienmandatėje apygardoje ir tuo pat metu e, vyko du patarėmėjai referendumai. Mes lankėmėse įvairiose rinkimų apylinkėse ir matėme, kad rinkėjai iš tiesų buvo pasimetę. Taip pat konstatuojame, kad nebuvo balsavimas tinkamai slaptas, kaip turėtų būti. Beje, mūsų stebėtojų misija labai griežtai sukritikavo, kaip elgiamasi su užsienyje gyvenančiais Moldovos piliečiais. Jie negalėjo šį kartą balsuoti tiesiog su ID kortelėmis, o Moldovoje gyventis asmenys galėjo balsuoti su ID kortelėmis kortelėmis. Taigi Moldovos diaspora, jeigu asmo, asmens pasas buvo pasibaigęs, jo galiojimas pasibaigęs, negalėjo balsuoti, nors anksčiau, 14-16 metais buvo įmanoma tas daryti, beje tik sausio 14 vyriausiojo rinkimų komisija informavo viešai, kad pasibaigus pasų galiojimui nebus leidžiama balsuoti, taigi piliečiai paprasčiausiai galėjo nespėti išsimti naujo paso. Beje, mus apstulbino, kad Padnestrės piliečiai buvo pakankamai uh, organizuotai gabenami į rinkimo apylinkės, bei yra pakankamai svarių įrodymų, kad šie asmenys gavo atlyginimą už uh, savo balsą. Uh, O visa tai paskatino diskusijas, ar Moldovos vyriausybės dosnumas padėti e, balsuoti piliečiams vyriausybės nekontroliuojamose teritorijose nebuvo mm, be priekaišto. Jau baigiu, ponė pirmininkė, rezultatai tokie socialistai, demokratai ir aku blokas gavo 24 ir 34 vietas iš 101. Visa tai liudyja apie problemas formuojant valdančiąją koaliciją. Beje, trys e, pagrindinės partijos e, per rinkimus skelbia, kad tarpusavyje nebendradarbiaus. Jeigu nepavyks uh, sudaryti koalicijos, tai po 4-5 mėnesių mūsų laukia neiliniai rinkimai, likusias problemas mes žinome ir nekartą jas esame aptarę mūsų komitete. Dėkui. Ačiū Rebeka už informaciją. Ačiū už kad, tai, kad informavote vasario 24 rinkimų rezultatus. Dabar ponas Prėda, ponas ponas Austrevičius, ponas Celer užsiregistravo, po, ponas Mūdy, ponė Mūdy. Septyni kalbėtojai po dvi minutės Jums pradėsime nuo pono Predos. Dvi minutės. Ačiū pirmininkė, ačiū Rebeka Harms. Man atrodo, kad rinkimų Moldavoje, Moldovoje rezultatai negali, negali būti laikomi demokratiškais. Priešingai, tai dar kartą pat pasitvirtiname išvadas, kurias jau paskelbė parlamentas. E, Venecijos komisija komentavo šią e, naująją rinkimų sistemą. Ji neužtikrina piliečiams tikros pasirinkimų teisės, tiesiog dar kartą patvirtinami iš naujo tose pačiose postuose e, politinės elitas ir Maskvo, Maskvos remiami atstovai dėl Padniestrės E, čia jau kalbame apie, apie abiejų pusių oligarchus - Tiraspolio režimą ir dabar Toniuko e, kontroliuojamą režimą. Ir man atrodo, kad naudojami tie patys rinkėjai, nes tu, naudojami tie, tų pačių piliečių pasai, e, deklaruojant rinkimų rezultatus. Todėl e, balsavimas Padniestrėje iškelia ypatingų problemų dėl, dėl teisėtumo. Tos problemos negalime ignoruoti. Trečias dalykas. Manau, sprendimą suspenduoti pagalbą finansinę reikia išlaikyti ir pareikalauti, kad oligarchai ir visi atsakingi už korupciją Moldavoje, Moldovoje, kurių veikla nėra tyriama ir kurie e, visapusiškai kontroliuoja režimą, e, jie dabar klauso Maskvos ir mūsų kaiminystėje formuojasi tokia erdvė. Manau, kad reikia laikytis nuseklesnės pozicijos, nereikia pasiduoti tų korumpuoto elito atstovų šantažui. Ačiū, Kristijanai. Ačiū, kad kalbėjai tik tai dvi minutės ir ponas Kristėja. Ačiū, pirmininkė. Geopolitinių požiūrių Moldovos Respublika visada buvo svarbi, ypač kai kalbame apie rinkimus. Pateiksiu pavyzdį. 2014-aisiais šalyje buvo vyriausybė, kuri nežvelgė į vakarus, bet dabar pradėjo, pradėjo kalbėti apie asociacijos sutartį su ES. Bet pasigilinkime, kaip viskas tvarkome. Į tai, kaip viskas tvarkoma. kritikuojama naujoji sistema, lyginant ją su ankstesnė mišrė sistema, bet noriu pasveikinti vyriausybę dėl to, kaip buvo suorganizuoti rinkimai. E, turime vilčių dėl asociacijos sutarties ir kad ta asociacijos sutartis materializuotųsi reikia proeuropietiškos vyriausybės, tačiau dabar, dabartinis parlamentas yra Jame jėgos pasiskirsti nelygiai, vieni yra už E, vakarus, kitos jėgos žvelgia kitur. Turime palaukti, kol išriškės interesai. Europos parlamente vyks rinkimai šiais metais ir gali būti, kad Europos Sąjungos, po to Europos Sąjungos rytų kaiminystės politika susilpnės. O kaip nutiks su Moldova, kurioje, par, kurios parlamente nėra iškios daugumos tas pats E, panaši situacija buvo ir Ukrainoje, Zelinski, Timošenko ir Porošenko. Trijų pusių valdymas. Ar e, bus pragmatiškas partneris Kijevė ir Kišiniovė ES, ar viskas įstriks, ar viską leisime viskam taip ir vykti. Uh, nieko nedarydami. Manau, kad turėtume būti aktyvesni, imtis iniciatyvos ir prisimti. Poli tos politinės frakcijas turėtų prisimti atsakomybę. Toliau ponas Petras Užtrevičius. Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi, kad Europos parlamentas nekarta yra nusintęs aiškę žinę ir aiškiai pasisakęs apie padėti Moldovoje ir akcentavęs, kad pa, pa, pa, parama biudžetui yra siejama su politiniais reikalavimais ir rinkimų, reikalavimais rinkimams. Uh, Sve, džiugiuosi Rebekos ataskaitą ir dėkoju jai už išvalgas e, komentuojant padėtį šalyje. Girdime skirtingų vertinimų. Vieni kritiškiau, kiti teigiamiau vertina situaciją. Aš, kaip AFET komiteto pranešėjas dėl šios šalies, e, manau, noriu pasakyti, kad kol kas dar partijos malos parlamente jų atstovai tik išrinkti. Vaizdas nėra nei baltas, nei juodas. Skundų e, ir apsk... rinkimų rezultato apskundimo procedūra vis dar yra kuriama ir užtruks galbūt septynės savaitės, kol e, SBO ir ODIR institucijos parengs galutinę ataskaitą apie rinkimų rezultatus. Todėl, ponė pirmininkė, raginu parlamentą ir ypač mūsų komitetą ne, neskelbti iš ankstinių vertinimų apie rinkimus ar ES Moldovos rink, santykius. Kodėl taip kalbu? Manau, kad mes padarėme labai teisingą svarbų sprendimą 2017-aisiais, kuomet buvo sukur, parengta tarp institucinė sutartis ir dabar laukiu, turime palaukti, kol pasirodys galutinė ataskaita, ataskaita per rinkimų stebėjimą. Vertinant turėsime įvertinti, kaip Moldovos institucijos spręs skundų nagrinėjimą, rinkimų rezultato apskundimo nagrinėjimą. Ir tuomet galėsime skelbti savo nuomonę. Ačiū visiems, taip pat dėkoju rinkimų stebėjimo delegacijai. Ačiū kitas raundas dabar Joachim Celler. Dėkui, ponė pirmininkė, skiriasi rinkimų vertinimai, o tuos skirtumus tik e, įrodo pakankamai ilgas Rebekos e, Harm paskelbtų trūkumų sąrašas, o Rusijos užsienio reikalų ministerija rinkimus įvertino kaip sąžiningus, puikiai organizuotus ir panašius dalykėlius kalbėjo. Taigi vertinimai labai prieštaringi. Telieka konstatuoti, kad rinkėjų aktyvumas Moldovoje vėl sumažėjo, mažiau nei 50 procentų atėjo. Beje, opozicinė koalicija Majo Sando ir Nastazija turi 27 vietas šimto vietų parlamente. Komisijos sprendimas sustabdyti pagalbą teisingumo reformai yra teisingas, pažangos nesimato. Beje, valstybės prezidentas Dotom informavo, kad prieš steigiamai parlamento posėdį vyks į Maskvą, susitiks be kitako su uh, prezidentu Putinu, jis nepalaikys koalicijos, jeigu joje dalyvaus Šor partija. Tai reiškia, kad likusios trys parlamentinės partijos hmm, turės susitarti, tačiau skirtumai tarp jų tokie milžiniški, kad netrukus laukia neįliniai rinkimai. Aš lankiausi daugiausia regione, kur balsavo Padniestrėje gyvenantis Moldovai, jiems buvo sukurta papildomų galimybių balsuoti. Nuo 11 valandos jos vežė ilgos autobusų kolonos, jie tarpusavėje kalbėjosi rusiškai, tačiau jeigu jos buvo kreipiamasi rusiškai, nutildavo ir neišlemendavo ne žodžio, jiems Kišineve taip pat buvo rezervuotos atskiros vietos, aš stebėjau balsų skaičiavimą iki pat pabaigos, beje, e, aš kalbėjausi su viena pardavėja, ir jis sakė, kad dar niekada tiek nematė žmonių, kalbančių rusiškai ir mokančių naujais šimtolėjų banknotais. Apibendrinant, situacijas Moldovoje sudėtinga, yra aišku asociacijos sutartis, bet reikia stebėti, kaip vystysis padėtis, bei reikia palaikyti e, tikrąją Moldovos e, opoziciją. Ačiū, dabar ponas Pošt, prašau. E, delegacija. Ačiū. Sveiki. Dalyvavau rinkimų stebėjimo delegacijos darbe. Rinkimai buvo laisvi ir sąžiningi, nors rinkimų kampanijoje buvo daug problemų ir dar buvo juntami praėjusiu metu Kišiniovo mero rinkimų e, rezultatai pasiekmes e, laimėjo partija, kuri yra nusiteikusi antieuropietiškai ir e, e, e, tos partijos retorika yra dar negatyvesnė. Nebėra nei populistų, nei jų priešininkų. Priešingai visai propagandai padėtis E, Moldovoje, e, kaip pamatėme, yra daug e, normalesnė. Ir manau, kad nežiūrint visų komentarų apie tai, kad nebus noro formuoti koaliciją, pažiūrėsime, kaip viskas bus. Jeigu kalbame apie rinkimų sistemą, ją kritikuoja Venecijos komisija ir Europos komisija, bendrais bruožiais manau, kad tai buvo bandymas atvesti į Moldovos politiką naujų veidų, kurie įtraukti į kandidatų sąrašus iš konkrečių regionų. Kompanija buvo e, buvo sukoncentruota ne tik geopolitinius aspektus, bet ir nacionalinės aktualijas. Aš buvau stebėtojų Kaukazijos autonominėme regione ir kitose regionuose ir noriu pabrėžti, kad ten Turkija labai plačiai investuoja, ES turėtų susidomėti padėtimi ten. Ir dar du kalbėtai, Klėja Mūdi ir po to Ana Gomeš. Ačiū ir trumpai. Ir pratęsiu ankstesnių kalbėtojų mintis, kurie buvo nuvykę į vietą ir pakalbėsiu apie tai, ar tikėtina, kad Moldovoje e, greitai bus suformuota vyriausybė, atžvelgiant į tai, kad partijų retorika rinkimų metu buvo labai antagonistiška. Antras klausimas. Kaip mes galėtume suvaidinti konstruktyvų vaidmenį Moldovos politikoje, o ne tik sovietinio šalyje ir kritikuoti. Būtų naudingiau, jeigu mes bandytume e, įnešti konstruktyvesnį indėlį ir mm, pasižiūrėti, kaip galėtume pagelbėti Moldovai artimiausių laikotarpių. Ačiū Klėje ir Ana Gomeš, Armenijos premjeras, jau laukia už durų. Aš nebuvau toje e, nedalyvavau tos delegacijos darbe, bet mane sukėlė susirūpinimą Rebekos ataskaita. Manau, kad mes negalime pamiršti to, kad netiek daug žmonių atėjo balsuoti. Net SBO pripažino, kad žmonės nelabai domėjosi rinkimais. Tai susijęs su, su tuo faktu, kad prezidento rinkimai buvo e, vyko netinkamai, taip pat, e, kaip žinome, Kišiniovo mero rinkimai buvo labai nekorektiškai surenkti. Reaguodama į Klejamudį ir Rebekos komentarus, noriu pakalbėti apie tai, kaip mums suvaidinti konstruktyvų vaidmenį. Negalime pamiršti principų, jeigu norime padėti Moldovos žmonėms ir padėti patys savo. Ačiū, Rebeka laiko turime tikrai nedaug, bet neilgiau nei vieną minutę. Man atrodo, ir būdama Moldovoje, supratau, ką padarėme, kuomet makrofinansinę paramą susijome su tam tikrais reikalavimais. Manau, kad tų reikalavimų neturime keisti. Antra, visi mūsų veiksmai ir ketinimai, dėl kurių apsispręsime, turime elgtis ne, ne taip, kad atrodo, jog ES mm, remia korupciją. Ačiū Rebeka Harms, kolegos, atsiprašau, kad nebėra laiko tolesnėms diskusijoms, atsiprašau ir Europos šalies veiksmų tarnybos atstovų ir komisijos, bet negaliu jums suteikti žodžio. Noriu dar kartą padėkoti Rebekai Harms ir visiems kolegoms, kurie buvo nuvykę į Moldovą stebėti rinkimų ir nebejoju, kad ta šalis nuolatos bus mūsų darbo atvarkėje tolimesnėse komiteto posėdėse. Posėdžiuose e, baigiame penktąjį darbo atvarkės punktą ir išeinu pasitikti Armenijos premjero dabar. Ladies and gentlemen, dear colleagues, I would now like to resume. Ponios ir ponai, kolegos, norėčiau e, pratesti posėdį. Šeštas darbo tvarkės klausimas. Mums labai malonu e, pasveikinti pas mus atvykusi pona Nikol Pašinien, e, Armenijos Respublikos ministra pirmininkas, su jumis pasikalbėsime, pasikeisime nuomomis, sveiki atvykę į mūsų komitetą pareigalius. Jūsų kalba jeigu teisingai pasakiau. Labai malonu. And I have now the honor to welcome. Man dabar tenka garbė dar svečių pasveikinti atvykusių iš Armenijos. Man labai sudėtinga bus teisingai ištarti jūsų pavardės. Šalia ministro pirmininko yra užsienio reikalų ministras ponas Menatsakian. E, ministro pirmininko pavaduotojas Mer Grigorian. E, sveikinu su jumis ir taip pat Avarik Haručunjan, švietimo ministras. Taip pat sveikinu ambasadorių ir visus kitus svečius iš Armenijos. Kaip sakiau, misija pirmininkė, mums nepaprastai malonu susitikti su jumis šiandieną. Jūs labai maloniai mus priėmėte pernai Jerevane. Devini mūsų komiteto nariai, skaitant mane kaip pirmininką, lankėmės Armenijoje birželio 18 dieną. Mes apsilankėme po labai rimtų įvykių, kurie vyko balandį gegužę pernai jūsų šalyje. Prasidėjo tie įvykiai labai plačiomis, bet taikiomis demonstracijomis ir jūs tada tapote naujo ministro pirmininku, jūs pasisakėte už reformas ir kovą su korupcija. E, po to pernai gruodį vyko parlamento rinkimai jūsų šalyje ir e, mūsų parlamento stebėtojai dalyvavo rinkimuose, jiems vadovavo Heidi Hautela ir e, mūsų stebėtojai pasakė, kad rinkimai buvo labai gerai surenkti, labai nedaug pažeidimų ir dėl to visuomenė labai pasitikėjo rezultatais e, ir e, pačių rinkimų rezultatų. Dabar norėčiau steigti žodį jums, o paskui tikiuosi labai įdomi pasikalbėsime su kolegomis e, ir noriu pasakyti, kad turėtume baigti šį, šią posėdžio dalį po maždaug 55 minučių nes laukia darbai. Dabar žodis Jums, e, ministrė pirmininkė. Dėkoju, gerbiamas pirmininkė Makalisterį, gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Man labai e, malonu e, kreiptis į šį Europos parlamento komitetą po mūsų revoliucijos ministras pirmininkas e, pirmą kartą turi galimybę kreiptis į šį komitetą ir aš norėčiau paminėti konkrečiai esminius pokyčius, kurie jau įvyko ir kurie dar vyksta mano šalyje. Aš pasi, pakalbėsiu apie problemas, kurios e, yra mums iškilusios šiandieną, apie mūsų tikslus ir planus ateičiai. Gerbiami kolegos Armenija, šiuo metu uh, patiria beprecedentinius e, pokyčius savo mastu ir pobūdžiu. Mūsų politinė ir ekonominė e, sistema iš esmės keičiasi. Praeitą pavasarį mūsų nesmurtinė revoliucija atnešė pirmosius pokyčius. E, žmonės kalbėjo apie e, meilę, toleranciją, e, brolybę. Jie reikalavo savo politinių teisių ir kalbėjo apie tai, kad reikia kurti visuomenę pagrįstą idealais ir vertybėmis. Mes pasirinkome demokratiją ir pluralizmą, teisingumą ir lygybę. Žmonės pasisakė prieš korupciją ir už politinę sistemą, kuri e, atmestų kliento šeimininko santykius. E, E, e, anksčiau e, tie dalykai buvo užgožę politinį ekonominį gyvenimą. Žmonės pasakė apie oligarchinę ekonomiką prieš tuos uh, kurie naudojosi institucijomis ir praktiškai paralyžiavo e, šalį. Žmonės norėjo, kad būtų atkurta demokratinė sistema. Pernai gruodį vykę pirmalaikiai rinkimai sustiprino mūsų ryštą ir atnešė e, pirmosius e, rezultatus. Demokratinės jėgos laimėjo didžiuliu perviršiu ir daugiau negu 70 procentų balsų buvo atiduota už demokratinės e, partijas. Pirmą kartą per daugiau negu penkerius, per, per daugelį metų nei viena e, politinė partija nekėlė klausimų dėl rinkimų rezultatų. Svarbu pastebėti, kad per e, pasku, paskutiniai rinkimai geriausiai buvo įvertinti iš visų rinkimų Europos stebėtojų. Jie buvo laikomi skaidriais, laisvais ir sąžiningais. Tai rodo, kad mūsų šalis žengia tvirtai demokratijos keliu. Ir aš e, tikiu, kad taip ir bus ir grindžiu savo pasitikėjimą. E, Tokiais faktais idėjos, laisvės, demokratijos yra labai svarbios e, kaip vertybės mūsų žmonėms. Armenija buvo viena iš pirmųjų šalių E, kuriuose prasidėjo liaudies judėjimas prieš būsį komunistinį režimą 1989 pabaigoje. 91 metais Mes per pirmusius rinkimus išreiškėme norą sukurti visuomenę pagrįstą konstitucinę demokratiją, teisinės valstybės principais ir liberaliomis vertybėmis. Demokratijos iškraipimai, kuriuos patyrėme per pastarosius 20 metų, atsitiko dėl to, kad buvo nukreipta nuo pradinio demokratijos kurso. Neteisingai buvo interpretuojama respektuojamos mūsų tradicinės vertybės, mūsų siekiai. Antras dalykas - mūsų visuomenės demokratiniai pokyčiai yra pagrysti e, visuomenės reikalavimais. E, visų Armenijos visuomenės grupių atstovų, taip pat ir milijonų mūsų e, diasporos atstovų gyvenančių visame pasaulyje mes remiamės žmonių siekiais ir tai yra visiškai nesusiję su išornėmis jėgomis. Ir tai neturėtų sukelti kokių nors tektoninių poslinkių mūsų demokratinėje sistemoje ir neįvyks jokių pokyčių mūsų užsienio politikos strategijoje. Armenija ir toliau savo užsienio politikos įsipareigojimus įgyvendins ir bendraus su tuos, kuriuos prisėmė uh, E, bendraudama su partneriais. Demokratija yra saugumo e, garantas mums. Ir mes manome, kad mūsų žmonėms, mūsų politiniai kultūrai e, reikia, kad demokratija užtikrintų stipresnės ekonominės demokratinės institucijas. Tai yra būtina sąlyga šalies tolesniam vystimusi. Mes negalėjome sauliaisti nestiprių institucijų prabangos. Anksčiau tokios institucijos buvo mūsų šalyje. Dėl to ekonomika nefunkcionavo veiksmingai ir pažangos nepasiekėme savo šalyje pakankamai pakankamos. Dabar mes turime stiprinti ekonominės politinės institucijas ir tai yra mums bus būtinas dalykas. Mes šiandien nematome kitų alternatyvų. Mums reikia demokratijos tam, kad mes galėtume būti konkurencingi 21 amžiuje. Tačiau demokratija turi būti saugoma, stiprinama. Kokie yra svarbiausi pagrindiniai iššūkiai šiandieną? Pirmiausia, skurdas, kuris dėja mūsų šalyje tebe egzistuoja. E, šiandieną žmonės gyvena, e, maždaug vienas trečdalis žmonių gyvena žemiau skurdo ribos. Ir e, tie žmonės dažnai yra pažeidžiami, praeitie jų balsai būdavo perkami. Ir matome aišku ryšį tarp ekonominės plėtros ir demokratijos. E, vidurinės klasės e, nikimas e, prisidėjo prie demokratijos susilpnėjimo praeitįje. Dėl to stipri, gyvybinga vidurinioji klasė yra viena iš būtinų sąlygų tvariai ekonomikai Armenijoje. Ekonominė rezoliu, revoliucija yra mūsų vyriausybės vienas iš tikslų, tai yra atspirties taškas mūsų programoje. Mes galvodami apie tai, esame patvirtinę ir pradėję gyvendinti ambicingą plataus užmojo reformų darbo tvarkė. Kaip aš jau daug kartų esu sakęs, tarp dabartinių mūsų vyriausybės prioritetų yra kova su korupcija, monopolijų atsisakymas, skurdo naikinimas, ne priklausomos teismų sistemos stiprinimas, teisinės valstybės tvirtinimas ir vienodos sąlygos visiems ekonominiams ir politiniams veikėjams. Mes sieksime gyvendinti e, labai rimtas priemonės tam, kad sustiprintume mokesčių e, sistemas, taip pat vykdysime švietimo sistemos reformą. Žmonės turėtų sugebėti gyventi kurti besikeičiame sparčiai pasaulyje, kuris vadovaujasi žiniomis. Noriu pasakyti, kad jau daug apčiopimų pokyčių įvyko per pastarosius keletą mėnesių mūsų šalyje. Pavyzdžiui, jau esame atsis, panaikinę sisteminę korupciją Armenijoje, monopolijų galios, egzistuojančios oligopolijos Armenijoje. E, labai sumažinto, sumažėjo jų poveikis. Taip pat politikų įtaka ekonomikai sumažėjo. Gerbimi kolegos, mes gyvendame savo reformų politiką ir vis tik tai susidurėme su kliūtimis. Vienas dalykas yra aiškus. Išsamių, nu, už e, plataus ir visapusiško ir sustiprinto bendradarbiavimo sustarimo gyvenimas yra pagrindas mūsų reformoms. Kalbu apie sustarimą su Europos Sąjunga. Mes pasieksime savo tikslus įgyvendindami reformas. Šis susitarimas yra e, priemonė, kuri užtikrina kiekybinius pokyčius, kokybinius pokyčius mūsų visuomenėje. Aš norėčiau pasinaudoti progai, norėčiau e, patikinti Jūs, kad Armenijos vyriausybė yra pasiryžusi imtis visų būtinų priemonių, kad būtų įgyventintas visapusiškas ir sustiprintas e, bendradarbysės turimas su Europos Sąjunga. Mes pasirengę bendradarbiauti su Europos Sąjunga visose srityse, kurios abiems šalims yra svarbios. Mes taip pat uh, Džiaugiamės tuo, kad e, keletas valstybių narių yra ratifikavusio šį sutarimą CEPA. Tai svarbu jo įsigaliojimui ir jis sustiprins mūsų dvišalius santykius. Daugiau negu trešdalis valstybių narių jau yra šį sus, ratifikavusios šį sutarimą ir tikimės, kad ateityje kitos paseks jų pavyzdžių. Mes esame mes tikimės, kad jūs ir kaip parlamentas ir asmeniškai padėsite mums ir paremsite mus. Dar norėčiau paminėti dialogą lizų, vizų liberalizavimo srityje. Tai labai svarbu tiesioginiams kontaktams tarp žmonių ir mūsų bendradarbiavimo. Aš norėčiau pasinauti progą ir paprašyti, kad jūs paremtumėte šį siekį Armenija nuosekliai įgyvendina visus reikalavimus susijusius su vizų režimo liberalizavimu. ES finansinė ir techninė parama, ji yra nepaprastai svarbi mums. Mums reikia jūsų paramos, kad mes galėtume ryštingai gyvendinti mūsų reformas. Akivaizdu, kad ES parama stipresnė mums padės, mes galėsime dirbti ryštingiau. E, platesnės apimties parama, e, kuo bus, tuo greičiau bus gyvenamos reformos, gerbiami kolegos. Geopolitiniai saugumo pavojai e, yra vis dar akivaizdus pietų Kaukaze ir tai yra labai dėlės problemos mums. E, tai gali ir nukreipti e, mus nuo reformų. Kalnų Karabaho konfliktas neįspręstas. Egzistuojanti įtampa mūsų regione e, kelia politinius pavojus, kurie rimtai mažina mūsų šalies regiono patrauklumą investuotojams. Kitas dalykas - ginklavimuose varžybos, kurias pradėjo mūsų oponentai, e, kelia e, papildomų problemų pietų Kaukazo regionui. Šiandien Armenija turi skirti e, labai nemažą savo negausių išteklių dalį, kad galėtų išlaikyti taiką regione. Ir tai kainuoja mūsų ekonomikai. Mes sunkiai galime užtikrinti pusiausvyrą ir užkirsti kelią naujam smurto prasiveržimui. E, Uždarytos sienos, e, blokuojamas transportas, tai primesta mūsų šaliai nuo dešimtojo dešimtmečio pradžioje ir dėl to labai mažėja galimybės diversifikuoti mūsų ekonomiką. Galiausiai sankcijos Iranui taip pat e, neigiamai veikia mūsų ekonomiką, nes turime mažiau e, dabar galimybių susisieti su kitomis pasaulio dalimis. E, kalbu apie vieną iš dviejų koridorių. Dar noriu pasakyti, kalbėdamas apie Kalnų Karabacho konfliktą. Labai esu patenkintas konstruktyviu ES požiūriu į šį klausimą. Mes manome, kad tarptautinė bendruomenė ir toliau turėtų remti taikos pastangas, e, kurias palaiko EBPO Minsko grupė. Pirmiausia, reikia siūsti aišku signalą dėl to, kad jėgos naudojimas yra neprimtinas. Mes esame tikri, kad e, kelias į konflikto sprendimą yra aiškus suvokimas, e, kokie yra e, poreikiai Kalnų Karabacho žmonių ir jų teisė. Kalbu apie jų apsisprendimo teisę. E, de facto nepriklausomai daugiau negu 20 mečius šio regiono žmonės gyveno. Matome jaunų žmonių naują kartą, kurios E, nemato kitos alternatyvos tik nepriklausomybės. Mes norime, kad e, rastume tvarų konflikto sprendimą, taikų. E, sprendimą ir tam reikėtų leisti, kad Kalnų Karabacho žmonės galėtų apsispręsti dėl savo ateities. Aš nestovauju Kalnų Karabacho žmonėms. Aš esu Armenijos ministras pirmininkas ir mano įgaliojimai yra steigti man Armenijos piliečių, ne armenų gyvenančių Kalnų Karabache. Jie turi savo konstituciją ir savo vyriausybę. Uh, Man yra akivaizdu, aišku, kad taikos procesas bus sėkmingas tik tada, jeigu Kalnų Karabaho žmonės galės sėdėti prie darybų stalo. Tik tai tada pasieksime sėkmės, jeigu uh, Kalnų Karabacho žmonių balsas bus išgirstas ir jį bus įsiklausyta. Gerbiami Europos parlamento nariai, mes esame giliai įsitikinę, kad pasitikėjimas tarp susijusių šalių yra vienas iš svarbiausių elementų sprendžiant konfliktą. Šis pasitikėjimas gali būti užtikrintas plėtojant dialogą ir tarpusavio supratimą. Mes e, manome, kad Pietų Kaukazas yra, tai, e, turėtų būti regionas, kur gyventų nepriklausomos e, tautos, bendradarbiautų tarpusavyje, reikštų solidarumą. Ekonominė ir politinė nesąmonė yra uždary, uždaros sienos mes turime galvoti apie tai, kad esame vis labiau tarpusavė susiję. Uh, priklausomi vieni nuo kitų. Dėl to mes e, savo regione norime matyti daugiau ekonominio bendradarbiavimo, kultūrinio dialogo, taip pat tolerancija ir kompromiso dvasia turėtų e, būti aukščiau visų kitų skirtumų egzistuojančių pietų Kaukaze. Dėkuoju Jums uždėmesi. Honorable Prime Minister, thank you. Jūs, ekscelencija, premjerė, ačiū tikrai puikus pastebėjimai. Posėdėje dalyvauja tikrai daug kolegų ir daugelis iš jų paprašė galimybės pasisakyti. Visą tai liudija didelį susidomėjimą jūsų gimtine ES. Beje, aš norėčiau priminti, kad Liepos e, Ketvirtą mes patvirtinome savo teigiamą poziciją dėl e, visapimančio sustarimo su Armenija. Už 573 kolegos balsavo prieš e, virš 40, dar keliasdešimt narių susilaikė. Visa tai e, taip pat leidžia galvoti apie vizų režimo supaprastinimą su sąlyga, jeigu jūs įgyventinti savo jums keliamus reikalavimus. Žinoma, čia reikia vienbalsės valstybių narių pozicijos, tuo pat metu mūsų pozicija kaip ir aiškiai. 12 kolegų paprašė žodžio, jeigu e, laikysitės dviejų minučių pasisakymo termino, 25 minutės klausimams ir tada 15 minučių jūsų atsakymui. Taigi, e, ponė premjerė, jeigu leisite išklausysime kolegų, o tada jūs galėsite pasirinkti atsakymus į jūs duomenčius klausimus. Sajat Karim, kuris pirmininkauja delegacijai dirbančiam su jūsų regionu, prašom. Ačiū, ponė premjerė, ponė vicepremjerė, ponė ministrė. Man nepaprastai malonu savo delegacijos ir visų savo kolegų vardu pasveikinti jūs atvykus šiandien pas mus. Visiškai akivaizdu, kad pirmą kartą, kai susitikome, vargiai kas būtų prognozavęs, jog Armenija būtent šiuo keliu pasuks. Beje, Armenija. Hmm, pasukojo į Europą ir tai labai sveikintina. Kartu tai yra galimybės ir vilties signalas. Galimybė, kurią sustiprino jūsų, rink, jūsų piliečiai ir jų valia parodyta per neseniai vykusius rinkimus. Aš noriu padėkoti kolegoms, kuriems vadovavo Haudi Hautala, už jų indėlį į rinkimų procesą. Todėl drąsiai galime pasveikinti Jūs, ponė premjerė, bei užtikrina pakankamai stipres parlamento pozicijas, gilinant mūsų santykius, kurie ir taip tamprus šiuo metu. Aš norėčiau paliesti porą dalykų, po jūsų įžanginio pasisakymo. Galimybė išties unikali. Kaip jau minėjau, tiek pačiai Armenijai tai reiškia e, regioninių pokyčių tiek santykiusio su S. Tai žada naujoves. Norėčiau e, priminti tai, ką jau sakė mūsų pirmininkas ponas Makalister, e, milžinišką paramą sprendimui dėl SEPA ratifikavimo, tai manau svarus, svarbus žingsnis susitarimui e, keliaujant per institucijas, baigiant ratifikavimo procesą. Manau, kad visi įsiklausys į mūsų balsą ir netrukus bus baigtos ratifikavimo procedūros, o tai dar pagilins mūsų bendrą darbą. Viduje. Matau, kad man skirtas pasisakymo laikas jau baigėsi, tai porą žodžių tik tai. Dėl regioninės padėties, ponė premjerė, teisingai sakėte, sienos uždarytos, o tai e, reiškia, kad Armenijos ekonominės galimybės ir saugumas šalies nėra toks, kokio norėtų piliečiai, kad vyriausybė jiems pasiūlytų. Čia Europos parlamentas, atsižvelgiant į mūsų patvirtintas ankstesnės re rezoliucijas toliau jūs palaikys. Ačiū kolega Karim. Dabar pasisakys nariai frakcijų vardu. Dabar ponės Tukiš. Dvi minutės. Tukiš. EPP frakcija. Prašau. Įsaksi. Pone Tokaš, būkštoju, kad jūsų mikrofonas neveikia. Mane informavo, kad mūsų vertėjai tiesiog jūsų negirdi, nes jūsų mikrofonas neveikia. Aš žinau, kad dega šviesa, tačiau tai nieko nereiškia. Na, mes galime e, galvoti kaip norime, kai kurie vadina save demokratiją, bet nėra demokratiški. Tai čia panašia alegorija. Prašom, teskite. Ačiū, noriu pasveikinti teikiamus pokyčius po 18 metų gruodžio rinkimų. Susipažinau su rinkimų stebėsenos misijos ataskaita, kurią pateikė pirmininkė Haudi Hautala. Mano e, gimtinė kartu su visa sąjunga palaiko Armenijos ateitį Europoje. Vilėmės, kad judėsime kartu link šio tikslo, palaikome šalyje vykstančias reformų pastangas, jų tikrai reikia tolesniam bendradarbiavimui. Atsižvelgiant į tai, kas gero įvyko Armenijoje, manau, subrendo vizų dialogo klausimas, supaprastinta režimą turi jūsų kaimynai Moldovoje ir Gruzijoje. Tačiau, kad įgyvendintumėte tą ilgą reikalavimų sąrašą, jums, ponė premjerė, reikės labai griežtai laikytis visų vyriausybės prisimtų įsipareigojimų. Ačiū Jums, sėkmės tolesniuose darbuose. Talaiminu Jūs Dievas. Ačiū SND frakcija. Klaimiūdį, prašom. Ačiū, sveiki atvykę premjerė. Ačiū, kad radote laiko atvykti į mūsų parlamentinį komitetą. Aš dirbu Sat Karim vadovaujamoje delegacijoje, dirbančioje su Pietų Kaukazo valstybėmis ir dirbau rinkimų stebėjimo misijoje. Nepaprastai malonu kreiptis jūs šiandien. Aš išskirčiau tris elementus. Jūs kaip šiandien pažymėjote nenudirbtų darbelių sąrašas jūsų laukia tikrai ilgas. Jūs išskyrėte ekonominius prioritetus, sėkmingesnė ekonomika dirbanti šalies piliečiams, žinoma, čia yra visako pagrindas, kalbėjote apie viduriniosios klasės stiprinimą, tuo pat metu visa tai užtruks. Atitinkamai tos lūkesčius reikia suvaldyti, reikia padėti suvokti, kad reformų įgyvendinimas, ypač tokio plataus masto reformų įgyvendinimas užtruks. Todėl mane domintų jūsų planai dėl to, kiek visą tai užtruks. Toliau informavimo politika. Jūs kalbėjote apie CEPA ir susitarimo įgyvendinimą. Tuo pat metu susitarimas turi duoti naudos armėnams. Tai daroma ne sąjungos labui, tai daroma e, jūsų pačių labui. Nes susitarimas pirmiausia naudingas jums. Tai kokią komunikacijos strategiją čia taikote dėl šio susitarimo? Galiausiai moterų vaidmuo. Aš žinau, kad ir pastebėjau, kad jūsų delegacija pakankamai vyriška, tačiau ar, pažįstu tikrai nuostabių armynių, bei viliuosi, kad pasistengsite, į, į, kad į aukščiausius postus Armenijoje ir moteris rastų kelią. Dėkui. Ačiū, Kleimiudį, ponė premjerė. Dabar jūs galite 20 minučių tiesiog atsipalaiduoti ir klausyti ir klausytis. Kolegos pasisakys, už jūsų paklaus, o tada jūs jau atsakysite pagal savo norus. Ir ponas Auštrevičius, liberalų frakcijos vardu, tačiau prašau kolegos dvi minutės kiekvienam. Taip, ačiū ponė pirmininkė, aš nepamiršiu, kaip griežtai jūs liberalus varžote ir tik dvi minutės skiriate. Tuo pat metu, aišku, neviršysiu jo, e, jums jūsų skirto laiko, ponė premjerė. Mes visada esame pasirengę dirbti su partneriais iš Pietų Kaukazo. Pasidžiaugiame tuo, kad pokyčiai Armenijoje buvo taikus, tikrai unikalus įvykis ir unikalus politinis procesas jūsų gimtinėje ne visos jūsų regiono valstybės pasirinko šį taikų kelią, kas yra tikrai sveikintina ir džiugina. Tuo pat metu e, žmonės turi lūkesčių, reikia juos tenkinti. Žmonės nori pokyčių, jų reikia pasiūlyti. Be abejo, mes sekėme e, skandalingas korupcijos bylas, kaip buvęs elitas išvogė valstybės turtą ir pasisavinį sunkiai įsivaizduojamas sumas. Taigi, kaip vyksta tie e, tyrimai, korupciniai tyrimai, ar yra čia kažkokių naujienų dėl jų eigos? Antrasis klausimas dėl geopolitinės padėties. Teisingai pažymėjote, Armenija tai yra e, kryškelę tarp rytų vakarų, šiaurės pietų. Jūsų nuomonė dėl dabartinių santykių su Rusija, kokia čia yra padėtis. Rusija, manau, labai susidomėjusi įvykiais Armenijoje, bei gal galėtumėte daugiau pasisakyti dėl hybridinių pavojų, ypač desinformacijos ir propagandos, nes tie teigiami pokyčiai gali būti labai neigiamo šviesoje e, pristatyti. Ačiū e, Petrai. Dabar Rebeka Harms, Žaliųjų frakcija. Pone premjerė, man taip pat teko garbė lankytis jūsų gimtinėje iškart po revoliucijos ir turėjau progos atvykti ir į neįlinius rinkimus. Manau, kad visi delegacijos nariai pritarė tam įspūdžiui, kad šie rinkimai buvo lydimi didžiulio entuzijazmo ir didžiulį armėnų vilčių. Galime tik pasveikinti jūs su tuo, ką nuveikėte iki šios dienos. Tuo pat metu mes žinome, kad entuzijazmas, e, viltis ir lūkesčiai jūs pradeda slėgti. Mane domintų, kokių konkrečių priemonių ėmėtės? Be susitarimo ir CEPA ratifikavimo, kokių konkrečių priemonių galėtų imtis sąjunga, kad paskatintų Armenijos ūkio augimą ir vystimasi? Ypač norėčiau išgirsti jūsų poziciją dėl Gazpromo padidintos dujų kainos, kaip jums sekasi su tuo susidoroti, kainos vėja buvo padidintos iškart po jums sėkmingai rinkimų. Ačiū. Dabar sąraše ponas Valiai FD frakcija. Ačiū, ponė premjerė, sveiki atvykę į Briuselį pono Kastado parengtą tekstą aš perskaičiuosiu, jis turi kitų įsipareigojimų, negali dalyvauti posėdėje, perduosiu jo žinutę, itališkai bus tekstas, taigi prašau užsidėkite ausinės. ponė premjerė. Šiuo metu Armenijos ir ES santykiai vystosi labai teigiamai, tą liudyje ir pono Hano apsirenkimas Jerevane, kiti vizitai yra ir bendradarbiavimo susitarimas, vyko parlamento rinkimai išsiskyrė dideliu skaidrumu ir griežtu tarptautiniu standartų paisimu. Puikus signalai, tačiau tai yra tik kelio pradžia Armenijos į Europą. Armenija yra mūsų strateginė partnerė, labai dinamiška. Dėl partnerystės susitarimo norėčiau pasitirauti dėl įgyvendinimo. Mačiau teigiamų signalų, tačiau kaip, koks būtų jūsų vertinimas dėl S ambasadoriaus vertinimo? Jis pažymėjo, kad būtų galima pagalvoti apie papildomą paramą dėl kalnų Karabacho. Susipažinau su Minsko grupės pirmininko nesenu pareiškimu, žinau, kad vyko grupės posėdžiai, ko jūs tikitės iš šio proceso, ko tikitės iš šios kontaktinės grupės, ar čia galima galvoti apie kažkokias naujoves. O galiausia, ačiū ponė premjerė už atliktą darbą, sėkmės ateities veikloje, didžiuliai darbai laukia, didžiulė programa, mes jums padėsime, dėkui. Labai, labai ačiū. Dabar e, kolega Štetina, EPP frakcija. Ačiū, ponė pirmininkė. Kolegos, užsiekite ausinės, pasisakysiu čekiškai, ponė premjerė, sveiki atvykę. Jūs paminėjote pastarojo metų įvykius jūsų gimtinėje. Aš noriu pasidžiaugti armėnų aukšta politinė kultūra. Viskas vyko labai civilizuotai. Džiaugiuosi, kad ši revoliucija sulaukė tam tikrų epitetų teigiamų iš jūsų pusės, nelabai teigiamų iš Rusijos. Taigi pavadinimas ta, pas, toks pat kaip ir Čekijos – aksominė revoliucija. Beje, iš armėnai iš Arcach komiteto pradėjo sąjungos, Sovietų sąjungos įrimo procesą, o Arcach komiteto nariai 88 metais atvyko į Čekoslovakiją ir padėjo gėlių ant mūsų nacionalinio herojaus, jam Jan Palach kapo toje vietoje, kur jis susidegino protestuodamas prieš e, sovietų okupaciją. Taigi toks atviras palaikymo mums žestas dabar dėl Kalnų Karabacho. Aš noriu paklausti, kodėlgi dar Armenija Kalnų Karabacho nepripažino. Dėkui. Ačiū, sąraše dar šeši kolegos. Baigiame registraciją norinčių pasisakyti Ana Gomiš, SND frakcija. Ačiū premjerė, norėčiau pasveikinti jūsų vadovaujamą revoliuciją. Mano gimtinė sieja ypatingi ryšiai su Armenija. Ponas Kalusko Benken nulėmė didelių pokyčių. Mano gimtoje Portugalijoje aš galiu pritarti kolegų susirūpinimui, prisijungiu prie jų užduotų klausimų. Norėčiau štai ką pažymėti. Jei iš ties norite susigražinti korumpuotų pareigūnų išvaistytas lėšas, greičiausiai jos yra investuotos kažkur Europoje, tai reikėtų kreiptis į jungtinių tautų mokslinį Junktinių tautų institutą, baudžiamų bylų institutą. Jis veikia Briuselėje ir jis padeda susigražinti lėšas, kurias išgrobstė korumpuoti pareigūnai. Nuo trečiųjų metų dirba ši Junktinių tautų agentūra ir jis sugebėjo sugražinti nemažai lėšų arabų pavasario paliestoms valstybėms, padės ir jums. Dabar klausimas. Armenijoje jie veikia labai pavojinga brandolinė jėgainė. ES bandė nekaltą pradėti pokalbius dėl jo saugos uždarimo. Mane domintų, ar turite darbo tvarkės dėl energetinių išteklių diversifikavimo. Pirmiausia, kad išvengtum mėtų Gazpromo šantažo pasitikėjimo ir kad padidintume savo tautiečių ir jūsų pačių saugumą. Ana Fatiga, prašom. Ačiū pirmininkė, e, premjerė, malonu Jūs pasveikinti komitete. Mes stebime padėti Jūsų šalyje su dideliu susidomėjimu ir didelę atidą. Ir norėtume sužinoti ar Armenija e, taip pat kaip ir mes vertina grėsmės, kurias kelia Rusija. Aš norėčiau išgirsti komentarą, vertinimą, ar kas nors pasikeitė e, šiuo požiūriu. Taip pat e, norėčiau, kad pakalbėtumėte apie santykius su Turkija. Ačiū. Ačiū. Toliau žalių frakcijos vardu Barbara Lochbiller. Ačiū pirmininkė. Premjerė, malonu Jūs čia pasveikinti. Savo pasisakėme. Minėjote, kad užsienio politika jūsų šalies nesikeis. Noriu grįžti prie vieno užsienio politikos klausimo. Šiandien ypač svarbu stiprinti daugia šališkumo principus palaikančią visuomenę, taip pat stiprinti statymo viršenybę. Ar jūsų vadova, ar jums vadovaujant e, jūsų vyriausybė siekia sustiprinti tarptautinę teisę e, ir teisingumą? Ar, gali, ar svarstytumėte galimybę ratifikuoti Romos statutą tarptautinio baudžiamojo teismo? Tai yra nuostata dėl šio teismo veiklos partnerystės sutartyje. Toliau Helmut Scholz. Ačiū. Aš taip pat norėčiau labai šiltai pasisveikinti su jumis premjere. Jūs išsamei pristatėte visus savo šalies demokratinės plėtotės aspektus, socialinę situaciją, e, taip pat skurdo situaciją. Galbūt galėtumėte pakalbėti apie tai, kokių konkretesnių ekonominių priemonių imsitės anksčiau artimiausiais mėnesiais ir metais e, kovodami su skurdu, nes tai gali būti korupcijos priežastimi, ypač MVI veiklos rytyje. Taip pat gal galite pakalbėti, kaip stiprinsite MVI ir žemės ūkį. Ačiū. Sveiki, premjerė Noriu Jūs taip pat pasveikinti čia. Visi Jums linki sėkmės, Jums imantis tikrai rimtų užduočių sutartyje, e, su kur, kurią su Jumis pasirašėme, konstatuojama, kad Jūs e, išliekate Eurazijos muitų sąjungos e, dalimi. Ar ši sąjunga, muitų sąjunga su Rusija reiškia, kad visas prekes į Rusiją galite imp įvežti be e, muito mokesčių, ar egzistuoja laisva e, rinka pagal tą sąjungą, toliau sutarties aspektai. Mums labiau rūpi politiniai aspektai statymo viršenybė ir tai, kad ir persitvarkymą gyventinančios šalis turėtų sutelkti dėmesį į šiuos aspektus. Mane nustebino jūsų pasisakymė teiginys, kad sisteminės korupcijos jūsų šalyje nebėra. Būtų gerai, jei tai būtų. Gal aš tikrai abejoju, kad nebeliko jokių pagundų šioje srityje. Mes turime sukaupę nemažai patirties e, padėti persitvarkymą gyvendinančioms šalims įgyvendinti savo darbo atvarkę. Kokiu tikslu siekite? Teisingumo sektoriaus reformos, viešųjų pirkimų reformos ar muit, muitinių administracijos reformos, generalinio prokuroro tarnybos reforma? Visos šias struktūras paveldėjote iš e, senosios sistemos ir jomis naudojasi senoji valdžia. Kam jūs e, norite skirti daugiausia dėmesio? Kas yra jūsų prioritetai ir taip pat bendradarbiavimas su Europos Sąjunga. Ačiū. Ačiū, kolegos. Dar Heidi Hautala paprašė žodžio, jei neklystu. Charles Tenok taip pat vėlai paprašė žodžių. Jūs labai vėlai atėjote į posėdį. Iki kovo 29-osios liko vos keletą dienų, todėl turime būti supratingi kolegų iš Junktinės karalystės atžvilgių. Ačiū pirmininkė, jūs labai dosnus šiandien. Premjere, stebėjau du kart rinkimus Armenijoje. Vieną kartą 2017 spalį, o kitą kartą 2018 gruodį. Ir skirtumas tarp, to, tarp tų dviejų surinktų rinkimų yra tikrai didelis. Ir iš karto perinu prie svarbiausio klausimo turite pakankamą daugumą parlamente ir jūs be abejonės iškart imsitės rinkimų reformų, kurios buvo rekomenduotos, nes prieš rinkimus nepavyko jų gyvendinti ir valdančiai partijai tai reiškia labai e, sudėtingas pasakmes. Ar rengiantis perėti prie nuo 13 rinkimų rajonų prie visiškai tik tai proporcingos sistemos ar proporcingos laimo sistemos ir ar taikysite e, kvotas lytims. Taip pat noriu paklausti, ar e, po jūsų pergalės rinkimuose parlamente yra kompetitinga opozicija. Ačiū Haiti už taip pat ir už jūsų darbą stebint rinkimus vietoje Armenijoje. Ir galiausiai žodis Čalzui Tanokui. Galbūt ne kovo 29 mes pasitrauksime, gal dar bus pratesimas. Noriu pasveikinti Jūs, premjerė Pušinien, e, nes Jums su, sav, su, demokratiška, su savo demokratiška partija pavyko laimėti rinkimus. Aš ilgus metus palaikau kontaktus su šios partijos atstovais. Žinau, kad jums teko pasitraukti iš gilios ir visapusiškos sutarties pasirašymo proceso su es, nes pasirašėte muitų sąjungą su e, Rusija. Girdėjau, kad e, pablogė santykiai su Azerbaidžianu. Noriu paklausti štai ko, kaip dėl uždaros sienos su Turkija, ar yra kažkokių postumio, ar yra šansų, kad e, kažkaip bus išspręsta ši neteisinga situacija, nes Turkija uždarė vienašališkai sieną dėl santykių su Azerbaidžianu. Neseniai e, vakarieniavau su Gruzijos prezidentu. E, E, Armenijos, armenų mažumos e, padėties e, Gruzijoje klausimas visada buvo sudėtingas, neseniai lankėtės to šalyje, ar yra kokiu nors postumiu čia, galiausiai atsižvelgiant į JAV ir e, Trumpo labai griežtą poziciją pasitraukti iš GCPOA. Noriu užduoti klausimą apie Iraną, nes jūs turite sieną su Iranu. E, Kokie yra jūsų santykiai su Iranu ir kaip jiems atsiliepia e, jūsų tradiciškai labai glaudų santykiai su e, diaspora, amerikų diaspora jungtinėse valstijose ir, ir kaip tai veikia Trumpo dabartinė politika. Da, ačiū kolegos ir dabar žodis premjerui atsakyti į klausimus, kuriuos uždavė kolegos. Ačiū. Gerbiami užsienio reikalų komiteto nariai, noriu padėkoti Jums už Jūsų šiltus žodžius ir vertinimus. Pabandysiu išsamei atsakyti Jūsų klausimus. klausimus, atsakymus sugrupuosiu į tris grupės. Visų pirma, atsakysiu į klausimus apie e, vidinius procesus Armenijoje. Sakiau ir esu įsitikinęs, kad demokratinis kelias Rumunijoje, atsiprašau, Armenijoje yra negryžtamas. Tačiau turime padaryti viską, kad e, būtų sustiprintos šalies institucijos. Žinoma, labai svarbu toliau reformuoti rinkimų sistemą. Ta ir ketiname daryti. Ir žinome, kad siekdami šio tikslo turime veiksmingiau bendradarbiauti su ES. Džiaugiuosi, kad ES yra pasirengusi paremti Armeniją, jai gyvendinant reformų darbo atvarkę. Norėčiau labai atvirai ir nuoširdžiai pareikšti, kad mes rengiamės visapusiškai gyvendinti SEPA susitarimą. Tai atitinka mūsų e, vidaus e, prioritėtų darbo atvarkę ir mūsų siekius. Kalbant apie kovą su korupcija, norėčiau pabrėžti, kad mums Tai labai svarbu, nes turime pasiekti, kad įstatymo viršienybė mūsų šalyje būtų e, visapusiškai gyvendinta. Tai to nepasieksime, kol nevykdysime kovos su korupcija. Buvo nagrinėtos kelios, neseniai kelios e, rezonansinės baudžiamosios bylos prie, e, kuriuose dalyvavo buvę e, svarbus pareigūnai. Teismai mm, paskirs bausmę, remdamiesi jiems patikėta prerogatyva spręsti bylas. Tačiau labai svarbu pabrėžti, kad mes suvokiame, kaip svarbu, kad mūsų teismų sistema būtų nepriklausoma. Pradėjęs dirbti vyriausybės vadovu, aš, atsis, aš atsisakiau toliau e, vykdyti nusistovėjusią tradiciją e, teismų sprendimus. Tai sprendimus už teismus priimti vyriausybė ir paskui informuoti teismus, ką jie turi nuspręsti. E, Ir dabar turiu pasakyti, kad nežinau, ar teismai šalyje yra iš tikrųjų nepriklausomi, nes praeitie oligarchai pasinaudodavo visais svertais ir galimybėmis daryti įtaką teismams. Bet tai nereiškia, kad mes kišimės į teismų darbą. Mes esame pasiryžę siekti tikrų reformų, kad mūsų teismų sistema būtų iš tiesų laisva ir nepriklausoma. Buvo klausimas apie pavokto turto sugražinimą. Tai mums labai svarbus e, klausimas. Ir žinoma, mes tikimės ES paramos šioje srityje ir mes tikimės, kad mums pavyks užtikrinti, pasiekti tikro našaus bendarbiavimo su Europos Sąjunga. SBO organizacija yra pasiūlus, pasiūliusi paramą e, Armenijos vyriausybei e, išsieškant pavoktą turtą ir esame pasirengę glaudžiai dirbti su Europos partneriais. E, toliau Kalnų Karabaho konfliktas. Reikia pabrėžti, kad nėra e, karinio šio konflikto sprendimo. Turime sukurti tinkamą e, aplinką palankę taikiam sprendimui. Ir nuo pat pradžių mano vyriausybė dirba šią kryptimį. Svarbu sukurti tinkamą atmosferą. Rugsėjo mėnesį parlamente, mūsų šalies parlamente buvo padarytas beprecedentis pareiškimas dėl to, kad Kalnų Karabaho konflikto sprendimas turi būti toks, kuris būtų primtinas armėnams, Kalnų Karabaho e, gyventojams ir, ir azeriams. Tai e, beprecedentis Armenijos premjero pareiškimas padarytas per pastaruosius 200 metų. Aš tikiuosi, kad po šio mano pareiškimo sulauksime panašaus pareiškimo iš Azerbaidžiano, e, Azerbaidžiano prezidento. Deja, ši viltis kol kas neišsipildė. Ir netgi priešingai. Mus pasiekė žinios apie Azerbaidžiano grasinimus, kad jie rengėsi Kalnų Karabacho konfliktą spręsti panaudodami jėgą ir neatsižvelgdami į Kalnų Karabacho gyventojų teisės ir interesus, tai yra Armenijos žmonės. Šioje situacijoje labai sunku įsivaizduoti, kad mums pavyks išspręsti šį konfliktą artimiausioje ateityje. Kad sprendimas būtų įmanomas, Azerbaidžianas turi nusiteikti dialogui. Deja, dabar to nėra. Dar vienas svarbus dalykas - dėrybų proceso formatas. Kaip žinote, tarptautiniu mastu pripažįstama, kad Kalnų Karabaho konfliktas apima tris pusės - Azerbaidžianą, Kalnų Karabachą ir Armeniją. Ir tarptautiniu mastu 1994 metais SBO vadovo susitikime Budapešte tai buvo konstatuota. bet dėja iki šiol prie dėrybų stalo sėsdavo tik dvi konflikto šalis. Ir dėja Armenija ir Azerbaidžianas e, vykdė dėrybas be Kalnų Karabacho. Anksesni Armenijos vadovai buvo kilę iš Kalnų Karabacho ir galbūt jiems atrodė, kad jie automatiškai ir atstova, atstovauja ir Kalnų Karabachą. Bet aš tai nesu iš Kalnų Karabacho regiono. Aš esu dabartinis Armenijos premjeras, bet nesu Kalnų Karabacho premjeras. O Kalnų Karabacho e, gyventojai nedalyvauja e, Armenijoje rengiamuose rinkimuose, jie nėra Armenijos piliečiai. Aš galiu dėrėtis Armenijos Respublikos vardu, bet aš negaliu dėrėtis Kalnų Karabacho vardu. Todėl kitas žingsnis bus e, užtikrinti, siekis užtikrinti, kad dėrybos vyktų tinkamu formatu. Kad jos būtų rimtos, išsamios. Tai bus neįmanoma, jei Kalnų Karabachas nebus įtrauktas į darybų procesą. Toliau Rusija. Kaip žinote, gera žinia yra tai, kad ES nekelia jokių geopolitinių e, reikalavimų santykiuose su Armenija. Mūsų bendarbiavimas Europos Sąjunga darbo tvarkė apima reformas. Tai yra konstatuota SEPA susitarime ir mes rengiamės e, iki galo įgyvendinti tą reformų darb, darbo atvarkę. Žinoma, mūsų santykiai su Rusija mums yra labai svarbus. Mes išliekame strateginiais partneriais ir didžia dalimi mūsų bendradarbiavimas yra susijęs su Eurazijos ekonominė sąjunga ir saugumo darbo atvarkė. Aš neižvelgiu prieštaravimų mūsų santykius Europos Sąjunga darb... ir Rusija darbo atvarkėse. Ir vienose, ir kitose santykiuose mes esame skaidrus. Labai svarbu pabrėžti, kad nėra jokio samokslo prieš Rusiją mūsų santykius, e, mūsų santykiuose su ES arba samokslo prieš Europos Sąjungą, mums bendradarbiaujant ir palaikant santykius su Rusija. Žinoma, energetikos, bendradarbiavimas energetikos srityje yra labai svarbus su ta šalimi. Mes rengiamės toliau plėtoti savo santykius su Rusija bei taip pat su Iranu. Kaip žinote, Palaikome bendradarbiavimą energetikos rytyje su Iranu. Ir rengiamės toliau plėtuoti, plėtoti tuos santykius. E, neseniai lankiausi Irane ir ten aptarėme galimybės toliau plėsti mūsų bendradarbiavimą mm, energetikos rytyje. Perinu prie konkrečių žingsnių. Mūsų ideologija yra ta pati. Jeigu kalbame apie politinius ir ekonominius pokyčius, kokia buvo mūsų politinių pokyčių ideologija? Mes norėjome paskatinti žmonės žengti konkrečius žingsnius, kad jie patys uh, e, valdytų savo likimą. O jeigu kalbame apie ekonominius pokyčius ir ekonominę revoliuciją, raginsime mm, mūsų piliečius imtis ekonominės veiklos. Kodėl tai svarbu? Prieš revoliuciją šalyje e, buvo daug monopolijų, veikė oligarchai, kurie varžė ekonominės veiklos galimybės. O dabar šios galimybės atsivėrė. Norime užtikrinti lygias galimybės visiems. Tai labai svarbu rengėmės reformuoti savo mokesčių sistemą ir paremti e, smulkų ir vidutinį verslą šalyje. Norime sukurti naują nišą ekonomikoje, padaryti vietos mikroekonomikai išlaisvinti žmonės nuo mokesčių naštos. Taip pat norime supaprastinti kai kuriuos teisės aktus. padaryti e, ekonominę e, aplinką šalyje patrauklę investicijoms. Tai labai svarbu, nes norime plėtoti m, mm, savo infrastruktūrą. Man skirtas laikas baigėsi. Ir įgyvendinant visą šią darbo tvarkę, žinoma, labai svarbu bus sulaukti ES techninės konsultacinės paramos kad mūsų demokratija būtų sustiprinta per mūsų institucijas, per, per mūsų politinės institucijas. Bet noriu patikinti, kad demokratija ir įstatymo viršenybė Armenijoje yra negryžtamas kelias ir kad nėra galimybių korumpuotai sistemai vėl įsitvirtinti šalyje. Ačiū uždėmesi. Dėkuoju ministrui Pinigui Pašinė, dėkoju visiems e, kolegoms, kurie dalyvavo šio posėdžio dalyje. E, puikiai pasikeitėme nuomonės, sėkmės jums ir jūsų ministrams e, ir taip pat žinau, kad susitikimų turėsite kitų Briuselėje, sėkmės jums. like Norėtume tęsti posėdį. Norėčiau maloniai paprašyti Armenijos delegacijos ramiai išeiti iš salės. E, interviu galima duoti už šios salės ribų, ten daugiau erdvės. So, ladies and gentlemen, I would like to continue and proceed to the votes, but I won't do that. Norėčiau, kad jau pradėtume balsuoti, bet e, prieš tai prašau visų susėsti. Arba išeikite iš salės, arba atsisėskite. Viskas labai paprasta. E, matau, kad Armenijos bičiuliai dar tik tai eina iš salės. Kai kurie. So, we continue. Tęsėme posėdį. Septintasis darbo tvarkės klausimas. Rekomendacija tarybai komisijai ir sąjungos vyriausiai įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai ir komisijos pirmigo pavaduotojai dėl ES specialiųjų įgaliotinių įgaliojimų ir jų apimties. Pranešė yra mūsų Hildė Vautmans, jos posėdėje nėra. EPP frakcijos kolegos, prašyčiau baigti e, vidaus diskusijas. Jau vėluojame, turime pradėti balsuoti. Hildės Vautmans nėra. Iškart pradėsime balsuoti. Ar ką nors norite pasakyti? Atrodo, kad ne. Tuomet pradėkime. Dvidešimt antrasis pakeitimas kolegos, dar Nina Gil nori pasakyti. Ačiū pirmininkė. Tikėjos, kad pranešėja bus posėdė, jos nėra ir aš kaip šešėlė pranešėja norėčiau pasakyti, kad teikiu pakeitimą žodžiu, kai M punktas, e, prieisim prie M punkto, norėčiau, kad suteiktumėte man žodį pristatyti jam. Tas pakeitimas dabar yra visiems dalyjamas. E, gerai, Nina, e, padarysime taip, kaip norite. Kolegos atrodo labai susijaudinę, įsijaudinę, nežinau, kas vyksta. Gal susėskite ir pradėkime balsuoti. 22 pakeitimas, kas už? Prieš susilaikė atmestas. 23 kas už prieš susilaikė atmestas. 25 už prieš susilaikę priimta. Pirmasis kompromisas, kas už prieš susilaikę priimta. Antrasis kompromisas už prieš susilaikę priimta. Septintasis kompromisas už prieš susilaikę priimta. 36 pakeitimas kas už prieš susilaikę reikia tikrinti. 36 Šeštasis pakeitimas, elektroninis balsavimas. Prašom balsuoti. Dviejų kolegų dar trūksta. Du kolegos nenori balsuoti, tai baigėme patvirti 29 už 21 prieš. 37 pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmestas. 38 už prieš susilaikė priimtas. 39 29. Kas už prieš susilaikė priimtas. 40. Atkrito. 41. Už prieš susilaikė atmesta. 42. Kas už prieš susilaikė patvirtintas. 43. Tikriname 42. Prašom, balsuokite. 43. dviem EPP kolegams per daug. Aišku, visuomet norime, kad būtų jau kiek galima daugiau salėje, bet balsuojančių e, dviem per daug. Patvirtinta 29 už 16 prieš. 43. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. Trečiasis kompromisas. Kas už prieš susilaikė priimta. 49 už prieš susilaikę priimta. 50 e, už prieš susilaikė atmestas, 51 už prieš susilaikė atmestas, 52 už prieš susilaikė atmestas, 53 už prieš susilaikė priimtas, 54 už prieš susilaikė priimtas, 55 už prieš susilaikė priimtas, 56 už prieš susilaikė priimtas. 56 58 už prieš susilaikė atmestas, 59 už prieš susilaikė priimtas, 60 už prieš susilaikė priimtas, 61 už prieš susilaikė atmestas, 62 už prieš susilaikė atmestas, 63 už prieš susilaikė priimtas, 64 už prieš susilaikė priimtas, 65 už prieš susilaikė atmestas. 67 už prieš susilaikę. Tikriname 67. Balsuokite. 67. Balsavimą baigiame. Atmestas. 68 už prieš susilaikė priimta. 69 kas už prieš susilaikė atmestas. 70 krito, ketvirtas kompromisas už prieš susilaikė priimtas. 72 už prieš susilaikė tikriname. 72 prašom balsuoti. Baigiame. Atmesta. 73 už, prieš susilaikė atmestas. 74 už, prieš susilaikė. Tikriname. 74, prašom balsuoti. Pono Jureko pranešimas. Pakeitimas. Baigiame. Labai aiškiai atmestas. 78. Nina, dabar laikas jums pasisakyti. Atėjo. Prašom. Dėkui. Pirmininkė, tikriausiai žinote, kad Eiman Gilmo e, paskirtas e, Europos tarybos naujų žmogaus teisų atstovų 28 vasario vyko paskirimas ir e, Tarptautinė humanitarė teisė ir tarptautinis baudžiamasis teisingumas. E, tos dvi sritys papildys ankstesnius įgaliojimus. Aš noriu pakoreguoti savo 78 pakeitimą. Šonis pakeitimas yra išplatintas, tikiuosi, kad kolegos e, mato jo tekstą, jeigu negaliu perskaityti. Jeigu visi turite, tai gal balsuokime tik tai dėl jo. Manau, kad e, pakeitimas, žodžiu, yra puikus, kas už Ninos Gil pakeitimą e, prieš puikų patvirtintą. 81. Dvi dalys. Pirmoji dalis kas už, prieš susilaikę tikrinsime. 81. Prašom balsuoti pirmoji dalis. Balsavimas baigtas. Patvirtinta antroji dalis, kas už prieš susilaikę atmesta. 82. Kas už prieš susilaikė atmesta. 6. Kompromisas už prieš susilaikė priimtas. 88. Už prieš susilaikė. Tikriname. 88. Balsuokite. Baigiamas balsavimas. Patvirtinta. 89. Kas už prieš susilaikę. Vėl turime tikrinti. Balsuokite. Baigiamas balsavimas. Patvirtinta. 90. Kas už prieš susilaikę primta. 21. Kas už prieš susilaikę primta. Penktasis kompromisas už prieš susilaikė, priimta 26 už prieš susilaikė, atmestas 27 už prieš susilaikė, tikriname 27 balsuokite. Baigiame. Patvirtinta 28 kas už prieš susilaikė, tikriname. Balsuokite. Baigiamas balsavimas. Atmestas. 29. Vidalis pirmoji, kas už, prieš susilaikė primta. Antroji už, prieš susilaikė atmesta. Šimtasis už, prieš susilaikė atmesta. Konstatuojamas dalis aštuntoji už prieš susilaikė priimta, dešimtoji už prieš susilaikė atmesta, devintoji už prieš susilaikė priimta, vienuolikta už prieš susilaikė patvirtinta, 12 už prieš susilaikė atmesta, 13 už prieš susilaikė atmesta, 13. Tikriname. 13 konstatuojamai dalis. Dalundė. Tai yra 13 pakeitimas. E, baigiama atmesta. 14 už prieš susilaikė priimta. 15 už prieš susilaikė atmestas, 16 už prieš susilaikė priimta, 17 už prieš susilaikė priimta, 18 už prieš susilaikė priimta, 19 už prieš susilaikė priimta, 20 už prieš susilaikė atmesta. Tikrinti 20 balsuokite. Kodėl vis trūksta trijų kolegų? EPP vienu per daug. Baigiame. Atmesta Čelzai 401 balsaus prieš 10 čia tik už. Balsavimas šis buvo lemiamas. 11 už prieš susilaikę priimta. Nurodomosios dalis. Pirmu, pirmas pakeimas už prieš susilaikę priimta, antrasis už prieš susilaikę priimta, trečiasis už prieš susilaikę priimta, ketvirtasis už prieš ketvirtasis tikriname. Balsuokite. Baigiamas balsavimas patvirtinta. Penktasis už prieš susilaikė priimta šeštasis už, prieš susilaikė tikriname. Prašom balsuoti. Baigiamas balsavimas. Patvirtinta. Septintasis už, prieš susilaikė tikrinsime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Elektroninis balsavimas dėl rekomendacijų. Pradedame balsuoti. Baigiama. Patvirtinta 50 balsą už, 3 susilaikė. Puiku. Toliau aštuntasis. Uh, Europos viduržymio jūros regiono šalių sustarimo įsteigiančio asociaciją tarp bendrijų, Europos bendrijų bei jų valstybių narių Izraelio valstybės protokolas, kuriuo atsižvelgiami Kroatijos Respublikos stojimai Europos Sąjunga, pranešės Kristian Prėda, ar kas nors norite pasakyti ne, tuomet galime iškart balsuoti. Balsuojame tik vienu kartu elektroniškai, prašom balsuoti dėl rekomendacijos. Balsavimas baigtas. 47 už, vienas prieš patvirtinta. E, dabar e, užsienio reikalų komiteto posėdis baigtas. Toliau posėdis kartu su vystomo komiteto nariais pagal 55 taisyklę dirbsime. Noriu paprašyti visų užsienio reikalų komiteto norių likti salėje. Prie mūsų taip pat prisijungs kolegos iš vystimosi komiteto. Noriu dar pasakyti, kad rytoj nuo 17 iki 18 valandos uždaras vyks mūsų komiteto posėdis. Keisimės nuomonėmis su išorės veiksmų taryba ir komisija dėl padėties Albanijoje. E, ir kitas.